Gerbiami kolegos, pradėkime šio ryto darbą. Jūs gavote darbo atvarkę, nesiūlau jokių pakeitimų. Kadangi jokių pastabų nematau, tai laikysim, kad darbo atvarkė yra patvirtinta. Dėl pirmininkės pranešimų nieko ypatingo neturiu jums pranešti. Ir siūlyčiau iš karto pereiti prie trečio darbo tvarkės klausimo ir suteikti žodį poniai Reginai Bastos. Ji kalbės apie regioninių nu, vystimo ir sanglaudos fondus ir taip pat Europos socialinio, socialinio fondo reikalus. Žinote, kad šis klausimas yra seniai sprendžiamas Jūs žinote, kad 2008 lapurtį buvo paskelbtas ekonomikos gaivinimo planas ES, buvo paskelbtas tam tikrų priemonių paketas, e, o atsitiko taip, kad susidarė tokia blokavimo situacija, kadangi nebuvo kreiptusi į Europos parlamentą dėl nuomonės pareiškimo. Todėl klausimą pradėjome spręsti labai vėlai. Iš esmės klausimą turinti spręsti komitetas, regionų reikalų komitetas darybas pradėjo su taryba šiek tiek ankstėliau, tačiau nuomonės nebuvo, tad susiklostė tikrai kritinė padėtis. Komitetas, kuris klausimą turėjo spręsti iš esmės, jau svarstė kai kuriuos klausimus darybose su taryba, e, dar neprasidėjus parlamento diskusijoms. Man atrodo, buvo tiesiog e, atsitiko taip, kad mes negalėjome parengti nuomonės, buvo interpretuojamos mūsų darbo vidaus tvarkos taisyklės taip, kad mes negalėjome tos nuomonės parengti ir būtent dėl to dabar grįžtam prie to klausimo. Europos socialinio fondo klausimas yra labai svarbus, tai yra labai e, rimtas dalykas, visi suprantame, kokios svarbios yra tos reformos, kurių laukia tas Europos socialinis fondas. Tad mums yra tikrai labai svarbu pareikšti savo poziciją šioje srityje. Noriu padėkoti mūsų kolegė, ponė pranešėjai, nes ji sutiko šiek tiek mažiau paisyti darbo tvarkaraščio ir buvo galima susitarti su ją, kad ji priderintų savo darbą prie to darbo ritmo, kuris dabar yra reikalingas. Ačiū poniai pranešėjai dar kartą ir suteikiu jai žodį. Ir m, tikrai dėkoju, kad sutikote dirbti taip, kaip reikėjo. Pone Bastos, ačiū, ponė pirmininkė. Thank you que fez sobre um, o histórico deste. deste... Šis prane, šio pranešimo kontekstą jūs jau išdėstėte. Norėčiau pateikti šiek tiek informacijos apie tai, kaip dirbau rengdama šį nuomonės projektą dėl šių minėtų mūsų fondų regioninės plėtros, socialinio fondo ir sanglaudos fondo. Jūs uh, žinote, kad uh, susidūrime su finansų krize šiuos pastarosius mėnesius ir mūsų finansiniai resursai patyrė didžiulį spaudimą. Tad yra iš tiesų labai svarbu imtis priemonių jau dabar, kad tas spaudimas viešiesiams finansams mažėtų ir kad būtų galima efektyviau paskirstyti ES lėšas ir jas panaudoti. Tai yra svarbiausias mūsų instrumentas, kai tenka gelbėti valstybės narės, padėti joms ir jų mažoms ir vidutinėms įmonėms. Žinome, kad dabar ekonomika remiasi smulkiuoju vidutiniu verslu, tad Sanglaudos fondas ir Europos socialinis fondas yra ypatingai svarbus, kai kalbame apie būtinybę atgaivinti ekonomikos augimą. Smulkusis ir vidutinis verslas yra ES ekonomikos variklis. E, tad iš tiesų labai svarbu užtikrinti ir tinkamą kiekybę ir kokybę su juo susijusių darbo smulkių ir vidutinių įmonių milijonai dirba ES. 90 procentų tų verslo įmonių yra e, sus, dirbančių aktyviai 75, 750 e, tūkstančių darbo vietų yra sukūrusios tos įmonės. Jos e, yra pažeidžiamos, labiau pažeidžiamos negu bet kada šios ekonominės krizės metu. Pavyzdžiui, statybų sektorius patiria daug sunkumų, o ten šiame sektoriu dirba tikrai daug smulkaus ir vidutinio verslo įmonių. Būtent dėl to Europos komisija ir parlamentas e, kreipia didelį dėmesį į tai, kaip šie fondai yra naudojami siekiama supaprasinti reikalavimus, kad iš sanglaudos fondo būtų galima lėšų gauti paprasčiau stiprinant sanglaudos politiką tuo pat metu. E, svarbu, e, kad resursai būtų tinkamai skirtumai regioninių nacionalinių ES lygių. Svarbu, kad būtų priimamos priemonės, kad šių fondų panaudojimas būtų paprastesnis, mažiau biurokratizuotas Tad turėdama visą tą kontekstą mintie, aš pranešimą, aš nuomonės projektą ir rengiau. Tai yra, nuomonė yra parengta, buvo sulaukta dviejų pakeitimų. Pateikė regionų komitetui tuos pakeitimus kolegos, kurie mane, kad reikia ES lėšų skirstimą reikia pagerinti, kad reikia imtis priemonių skatinant ir turinčių poveikį darbo rinkos plėtojimui. Mums reikia padidinti darbo vietų skaičių ir tie mano minėti instrumentai, tos lėšos gali padėti tai daryti, padaryti e, taip, kad žmonės turėtų galimybę grįžti į darbo rinką. Aš pateikiau trumpą apžvalgą to, kokia yra susidėjusi situacija. Rytoj yra galutinė pakeitimų teikimo diena. Šis pranešimas, tikiuosi, galės būti patvirtintas per pakankamai E, neilgą laiką ir manyčiau, kad stengiamės ir turime stengtis dirbti taip, kad būtų darbas kuo efektyvesnis ir kad padėti galėtume kuo greičiau. Ačiū. Pone Šroder. Prašau. Dėkuoju. Dėkuoju poniai pranešėjai už tai, kad pristatė savo mintis, tačiau nepritariu jos nuomonėje. yra keičiamas Europos struktūrinio fondo reglamentas ir čia yra svarbus trys dalykai. E, pirmas dalykas liečia mū, iš esmės mūsų komitetą ir jo kompetencijas. Ir mano manimu, tai yra pagrindinė priežastis, dėl kurios mūsų pirmininkė kovo už geresnę poziciją. Taigi, klausimas yra, ar Europos e, socialinis fondas bus 100 procentų finansuojamas iš ES, o tais, tai yra tais atvejais, kai valstybės narės turi bendro finansavimo prievalę, tačiau negali jos vykdyti. Taryba štai tokio siūlymo nepalaikė. Ir dabar parlamentas be kita ko ir dėl pono Kirilovo kalties taip užvilkina savo pozicijos rengimą, kad negalėjome parengti jos prieš tarybos nuomonę. Taigi ponas Kirilovas tiesiog perėmė tarybos poziciją, jos beveik nekeistamas. Ir dabar klausimas yra, ar mūsų komitetas palaikys tą e, nuomonę ar ne. Ir dabar turime pagalvoti, ar turime kovoti už 100 procentų fondo finansavimą na, dabar yra pradėti vykdyti projektai, kurie stagnuoja, o valstybėms narėms skirti pinigai joms ir pasiliks. Na ir po to, kai padėtis pagerės, tuomet jau vėl bus užtikrintas bendras finansavimas. Tai yra tarsi iš, iš anksto užtikrinamas finansavimas iš ES pusės. Na ir tai yra susiję ir su tuo, kad e, kai kurie projektai nebuvo įvykdyti, jie stagnavo ir tada liko pinigų. Tačiau taryba nepritarė bendrijos finansavimui. Tačiau turime prisiminti, kad tai bus toks finansavimas užtikrins darbo vietų kūrimą. Tai yra svarbu mums kaip komitetui. Taip pat turime nepamiršti, kad čia kalba eina ne apie smulkų ir vidutinį verslą, o apie tikrais stambius projektus ir stambių įmonių dalyvavimą. Ir tų projektų uh, finansavimas, investicijos siekia nuo 25 iki 50 milijonų eurų, kurias turi patvirtinti komisija. Na ir komisija turi pasirūpinti, kad investicijos būtų tinkamai patikrintos ir finansavimas būtų tinkamas. Trečias dalykas. Jis yra taip pat labai svarbus mūsų komitetui. Jis yra susijęs su tuo, kad, reik, kad įmonės galėtų pasinaudoti struktūrinių fondų lėšomis ir po to galėtų per trumpesnį laiką perkelti savo veiklą į kitas valstybės narės. Na, diskusijos dėl šio dalyko užtruko ilgai, mes galime sakyti ne, struktūrinių fondų lėšų negalima perkelti į kitą valstybę narę. Uh, nes e, tai yra susijęs su darbo vietų kūrimu. Ir manau, kad dėl šio dalyko turėtume turėti savo poziciją, nesekti tarybos poziciją ir tikrai pateiksiu pakeitimų dėl šio dalyko. Pirmininkė, ačiū. Pone Lin, paskui pone Sipel. Uh, yes, about... Dėkuoju, aš esu susirūpinusi dėl antro ir ketvirto pakeitimo, nes jie tarsi už skirtumas keliamas galimybė finansuoti 100 procentų. Skaitant pirminį tekstą, tai aš manau, kad reikia pakeisti pirmininį laikotarpį. Ten nepasakyta visam laimui. Čia yra pasakyta, kad esant tam tikroms finansiniams varžymams, kuriuos patiria valstybės narės, tuomet reikia 100 procentų finansavimą. Nes žinau, kad pavyzdžiui, socialinio fondo lėšos nėra panaudojamos, nes valstybės narės tam nebeturi gebėjimo. Taigi, manau, kad per pereinamą į tarpinį laikotarpį reikia užtikrinti 100 procentų finansavimą. Aš manau, kad apie tai turime pagalvoti. Jeigu ir manau, kad. Ir manau, kad nebūtų teisingai išbraukti antrą ar ketvirtą pakeitimas. Pane Sipel, dėkoju. Na, manau, problemų kyla tiek dėl turinio, tiek ir dėl laikotarpio. Pritariu pirmininkiai, kad atsižvelgiant tai, jog kalba eina apie darbo vietų kūrimą, tikrai būtų neblogai, jeigu mūsų komitetas šioje procedūroje galėtų suvaidinti svarbesnį vaidmenį. Ir turint galvoje apie tą sprendimą, tai tikrai gaila, jeigu to negalėsime padaryti. O dėl 100 procentų finansavimo, tai kai pirmas iki susipažinau su tuo siūlymu, tai manau, kad tai yra gera mintis, kuri leistų krizės akivaizdoje greitai sureaguoti ir galbūt ne valstybėms narėms, bet regionams čia daryčiau skirtumą. Taigi tiems regionams galima būtų greičiau skirti atitinkamas lėšas nenoriu gilintis į prieš istoriją, tačiau vis dėlto su turiniu yra susijusi štai kokia problema. Dauguma valstybių narių taryboje pasisakė prieš tokį finansavimo modelį ir labai jam priešinasi. Ir net jeigu dabar parlamento dauguma nuspręstų, kad mes norime palaikyti šį komisijos pasiūlymą užtikrinti 100 procentų finansavimą, tai tuomet dėl laikotarpių greičiausiai nepavyks iki vasaros atostogų priimti sprendimo, juolab, kad reikės dėrėtis dėl kompromiso. Man atrodo labai svarbu, jog mūsų komitetas turi priimti sprendimą palaikyti ar nepalaikyti komisijos siūlymą, o ateityje, kai kalbėsime apie su fondais susijusias procedūras, mes turime neatsisakyti galutinai to šimto finansavimo procentų galimybės, o išlaikyti jį kaip galimybę. Mes kaip užimtumo komitetas turime turi galvoti ir apie kitus dalykus, nes mums kaip užimtumo komitetui yra svarbus darbo vietų kūrimas, bet tai turėtų būti ne šiaip kažkokios darbo vietos, o geros, gerai apmokamos darbo vietos, tai turime išryškinti. O ten, kur kalbame apie tai, jog reikia su, sukurti darbo vietas praradusiems žmonėms galimybės kiek įmanoma greičiau surasti naujas darbo vietas, tai aš manau, kalbant apie šį dalyką, mūsų komitetas turėtų siekti kad tos naujos darbo vietos nebūtų prates, prastesnės, būtų lygiai tokios pat geros ir lygiai tokiai pat gerai apmokamas tam, kad tie žmonės praradę darbo vietas nespūktų vis žemiau ir žemiau prastesnės ir vis prašiau apmokamas darbo vietas. Aš manau, kad tai turėtų būti pakeitimai, o šiaip palaikome komisijos pasiūlymą, sutinkame ateityje pagalvoti dėl šios idėjos, o teikiant pakeitimus turėtume daugiau dėmesio skirti tam, kad naujos darbo vietos turėtų būti geros, gerai apmokomos ir neprastesnės negu ankstesnės. Dėkuoju. Merci, Madame Messner. Dėkuoju, ponė Messner, paskui ponas Tomasman. Ja, Dank, Frau Dėkuoju, ponė pirmininkė. Na, iš tiesų, dėl krizės darbo rinkoje ir atsirado rimtų problemų ir todėl tikrai gerai, kad komisija galvo apie tai, kaip turimas lėšas ES galima būtų greičiau, geriau ir paprasčiau panaudoti. Na ir tas šimta procentų reikalavimas iš pirmo žvilgsnio atrodo kaip ir neblogas, tačiau Tačiau jeigu tas 100 procentų finansavimas nebūtų tik tai kažkokiam ribotai laikotarpiu, tai būtų užtikrinta tam tikra priklausomybė. Na, mes turime suteikti žmonėms galimybę patiems savo padėti ir neturime atsisakyti bendro finansavimo minties. Aš nemanau, kad ta, to bendros finansavimo siekia atsisakyti ir komisija, tačiau e, tiesiog reikia laiko padiskutuoti. Ir šiaip aš palaikau greitą sprendimą tam, kad galėtume tikslingai padėti žmonėms mano manimu, svarbu dar ir štai kas. Aš esu šešėlinė mano frakcijos pranešė šiuo klausimu ir dar pakeitimus galime teikti iki penktadienio, taigi kai kalba eina apie kvalifikacijos kelimą, labai svarbu tam, kad būtų atsižvelgiama į rinkos reikalavimus, viską derinti su poreikis ekonomikais. Na, aš žinau, kad neretai tai daroma, keliant kvalifikaciją, tačiau tekste man tai nepakankamai išryškinta ir todėl teiks atitinkamą pakeitimą. Taigi, sprendimą reikia primti kiek įmanoma greičiau ir jis turėtų būti toks tam, kad žmonėms kiek įmanoma uh, greičiau padėti ir tokiu būdu padėti ir įveikti krizę. Ponas Tomas Manas. Dėkuoju, pane pirmininkė. Na, tikrai, manau, verta pamastyti, ar reikia pritarti šiam bendro finansavimo principui ir ne, man, man jis svarbus. Tai yra svarbus elementas. Na, mes turime pasakyti, kad bendras finansavimas yra svarbus politinių požiūrių tam, kad regionai, institucijos, kurios gauna bendrijos pinigus, turėtų tinkamai panaudoti tas lėšas ir todėl bendro finansavimo elementas yra labai svarbus ir kai kalbame apie finansavimą neturėtume jo atsisakyti. Jeigu dabar taryba pasipriešino ir jeigu iš tikrųjų sudėtinga susitarti, taryboje, tai aš manau, mes kaip komitetas turime labai aiškiai pasakyti, kad ateityje labai aiškiai pasakytume, kad tai yra mūsų komiteto kompetencijos sritis. Lygiai taip pat čia galėtume pasitelkti asocijuotų komitetų procedūrą. Mes turime pasakyti, kad mūsų kompetencijos yra lygiai tokios pačios. Negalime leisti, kad vien tik regionų komitete būtų aptarimi šie klausimai. Tai yra mūsų kompetencijos klausimas. O kai dėl. Um, darbo vietų E, darbo vietų kokybės klausimas, tai Rankina Pasko viską labai gerai išsprendė. Pat, kad cituoju jos pakeitimą, ten kalbama apie darbo vietų jaunuoliams kokybę, tai galima perkelti ir į kitas rytis. Ir aš manau, kad Reginos pastos pasirinktas kelias yra teisingas, jis teisingai viską suformulavo savo trečiame pakeitime. Na ir gal ateinančias savaitės turėtume panaudoti tam, jog. Uh, turėtume bandyti labiau susitarti ir suderinti savo pozicijas, kurios šiuo metu gerokai skiriasi. Regina Baskau garsi tuo, kad jis sugeba priimti kompromisus ir aš manau, kad Reginos Baskos dėka mes tikrai pažengėme į priekį. Dėkoju. Dėkoju. Ar yra daugiau norinčių pasisakyti? Norėčiau pasakyti keletą papildomų pastabų. Manau, kad mūsų komitetui nereikėtų nuvertinti to, ką mes galime nuveikti, priimant sprendimą čia. Dėl dviejų priežasčių. Dėl trijų tiksliau pasitaiso pirmininkė. Pirmiausia, Europos socialinio fondo išlaidų efektyvumas ir sudėtingumas mobilizuojant jo lėšas yra tas dalykas, dėl kurio reikia to kofinansavimo. Tai buvo stiprus ir argumentas tam, kad Europos komisija pradinėje savo pozicijoje siūlytų e, tą šimtaprocentinio finansavimo mechanizmą. Manau, kad nusigręžti nuo krizės ir nuo realijų, jog būtina adaptuoti e, ES biudžetą prie krizės laikotarpio iššūkių. Su taryba sunku yra dėrėtis, kadangi taryba turi tik vieną tikslą - žvelgti, kokia yra finansų būklė visose valstybėse narėse, nes taryba tiesiog nusigrėžė nuo Europos socialinių fondo. E, mano nuomonė, tai dar labiau padidina sunkumus, Europos socialinio fondo efektyvumas tampa nuo to menkesnis. Jeigu pažiūrėtume, kaip veikia Europos socialinis fondas, teks pripažinti, kad naujosioms valstybėms narėms tai praktiškai nieko nepadėjo pasirenkti kriziai e, ar artėjant kriziai. Nes kriziai artėjant jau naujosios valstybės narės pačios buvo pasiekusios tam tikrą konvergencijos lygį. Ispanijoje ir Portugalijai, pavyzdžiui, tas fondas irgi nieko nepadėjo dėl to, kad nebuvo tinkamai vertinti tikslai ir susikloščiusi konkreti situacija, pavyzdžiui, naujosiuose valstybėse narėse, įskaitant ir valstybių gebėjimą tuos fondus įsisavinti. Nebuvo iškeltas biudžeto klausimas, įtraukimo biudžetą klausimas, e, kad ta pagalba būtų skirta naujosiams valstybėms narėms prisiderinti prie esamo ES ekonomikos lygio. Krizė supurtė visas valstybės narės, jų ekonomikos sektorių. Ir jeigu nieko nepasakytume šio klausimu, tai reikštų, kad mes atsisakome e, siekti ES biudžeto efektyvumo. Antra, ką norėjau pasakyti, yra štai kas. Kalbant apie darybą su taryba, tenka konstatuoti, kad visi Europos parlamento nariai nesiliaujamai kartoja, kokie galingi mes esame ir kaip reikia pataisyti ES tarybos nubrėžiamas kryptis, kai jos blogos. Kai kas Europos parlamente norėjo įsitraukti į šį žaidimą ir žaidė ir pasistengė pareikšti savo nuomonę dėl tarybos pozicijos net neįvykus diskusijoms normalioms parlamente. Aš manau, kad tai yra tikrai nepriimtina. Trečia Suprantu, kad e, šis klausimas yra tikrai skubus, tačiau gerbiami kolegos, šis parlamentas puikiai yra parodęs, kad yra atsakinga institucija. E, mes procedūrą reikim atlikom per parą. Ir noriu pasakyti, atlikom gerai, o ne šiaip, bet kaip. Kai iškyla politinės skubos klausimas, mes sugebėm mobilizuotis ir užbaigti dėrybas laiku. Ne dėl to, kad taryba E, įvertino, kokia turėtų būti parlamento pozicija, dabar turėtumėm tą poziciją tokią vienu smūgiu ir priimti. Ne. E, poniai Bastos norėčiau pasakyti štai ką. Mums e, svarbus buvo tie parengti pakeitimai. Trečias pakeitimas yra tikrai puikus, jokių problemų neturi būti. Tačiau, kad dėl antro ir, ket, ir ketvirto pakeitimų norėčiau pasakyti, tai yra pono Kirilovo pozicija komitete Jeigu mums tenka laikytis tos linijos, aš neįsivaizduoju, kodėl mes turime dar ką nors daryti, jeigu mūsų darbas, kai kurių kolegų supratimu, yra tik pritarti tam, ką sako ponas Kirilovas. Mes turime dėl to klausimo išsakyti savo nuomonę. Ponas Tomas man sako, kad kitą kartą pamatysim, kas ir kaip. Kitą kartą mes kalbėsim apie Europos socialinio fondo reformą. Tačiau jeigu pradėsime analizuoti kokia padėtis yra susikloščiusi šiame fonde. Jeigu pažvelgsime į krizę ir nieko nedarysime, tai reiškia, kad niekas ir nevyksta. O Europos socialinis fondas nuplauks kažkur kitur. Jeigu mes tikime tuo, ką darome, jeigu manome, kad Europos socialinis fondas yra naudingas padėti žmonėms, kurti darbo vietoms e, atviruose regionuose, tai tuomet nereikia bandyti manęs įtikinti, kad valstybės narės gali nusišalinti nuo kofinansavimų ir nedaryti nieko. Aš gerbiu e, Ispanijos pirmininkaujančios valstybės pastangas E, gerbiu jų norą dirbti greitai, tačiau norėčiau pasakyti štai, kad jeigu Europos parlamentas turi pasakyti savo nuomonę, jis turi turėti laiko tam pasirenkti ir tą padaryti. E, gerbiu tą didžiulį darbą, kurį atliko mūsų pranešėja, tačiau norėčiau pasakyti, kad dėl kofinansavimo aš ne, negaliu pritarti tam, kas yra pasakyta. Pone pranešėja, Jums suteikiu žodį apibendrinimui šios diskusijos, prašau. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti visiems kolegoms. Pirmiausia ir poniai pirmininkė noriu padėkoti. Ačiū už jūsų pasisakymus. Tikrai pati tema yra gana jautri ir atsižvelgiant į ekonomikos bei socialinę krizę Sanglaudos fondas yra gyvybiškai svarbus instrumentas, norint išsiropšti iš krizės. Tačiau kita vertus, kalbant apie mano jau konkrečią poziciją, turi būti visiškai aišku, kokią funkciją turi atlikti Sanglaudos fondas. Taip pat, kokią vaidmenį gali atlikti socialinis fondas, struktūrinis fondas. Svarbu, kad jie visi padėtų valstybėms narėms vėl perėti į spartaus augimo laikotarpį. Būdama pranešėja, negaliu nematyti tų galimybių, kurios kaip tik dabar yra atsiradusios. Turime galvoti ir veikti pragmatiškai. Jeigu šiandien užimsime nelankščią poziciją dėl bendrojo finansavimo, Kažin, ar sugebėsime pasiekti tai, ko mes trokštame. Jeigu šiuos fondus, jų lėšas naudosime taip, kad supaprasintume biurokratinės procedūras, jeigu numatysime daugiau supaprastinimo, jeigu bus lengviau naudotis tų fondų lėšomis, tai tik tokiu atveju mes sugebėsime padėti MVI kurti naujas darbo vietas. Yra pateikta nemažai pakeitimų dėl mano pranešimo. Taip pat regionės plėtros komitete yra pateikta pakeitimų dėl pono Kirilovo pranešimo. Pakeitimai susiję su lankstumu, kad būtų įmanoma kiek greičiau panaudoti tinkamų fondų lėšas. Taip pat, kad fondų lėšas būtų galima naudoti efektyviai ir jas naudoti tos institucijos arba įstaigos, kurioms labiausiai reikia paramos. Tuo pat metu mes be abejo neužmiršome tų abejonių, kurios buvo jau ir anksčiau išsakytos, kai kas pageidavo artimatytie reformuoti Europos socialinį fondą. Manau, kad iš tikrųjų tai būtų puikia proga tiek Europos parlamentui, tiek užimtumo komitetui bendradarbiauti, tiek su taryba, tiek su Europos komisija, ypatingą dėmesį skiriant Europos socialinio fondo galbūt formai. kad struktūrinių fondų paramos gavėjai galėtų irgi pasinaudoti sanglaudos fondo lėšomis. kad vis, e, šiomis priemonėmis būtų įmanoma išbristi iš krizės. Kaip sakė mano kolega Tomas Manas, aš irgi esu lanksti, esu pasirengusi įsiklausyti į atskiras nuomonės, kurias pateiks mano kolegos. Kaip žinia, iki rytojaus dar galima teikti pakeitimus. Kita vertus, aš norėčiau išsaugoti tam tikrą pragmatinio pobūdžio viziją. Kadangi kaip tik šiuo metu toks pragmatizmas yra gyvybiškai svarbus. Tiek mūsų komitete, tiek apskritai, kalbant apie Sanglos fondo lėšų naudojimą ateityje. Ačiū. Dėkoju. Manau, kad dėl pas pastarojo klausimo konsensusas bendras egzistuoja, bet dėl detalių dar reikia padiskutuoti, kaip efektyviau dirbti, kaip geriau efektyvumo pasiekti. Kaip mums sakė pranešėja, pakeitimus atsiprašau, dar galima teikti iki rytojaus vidurdienio, o paskui nagrinėsime pakeitimus mūsų kito komiteto posėdžio metu, tai vyks kovo 16 dieną. Balsuosime rytojaus dieną, tai yra 17 kovo. O komitetas, kuris klausimą nagrinėja iš esmės, turi savo nuomonę pareikšti kovo 17-18 dienomis. Baigėme nagrinėti šį darbo tvarkės klausimą, o dabar siūlyčiau pereiti prie ketvirto darbo tvarkės klausimo. Nagrinėsime pakeitimus nuomonės projektui, kurį parinkė Ole Kristensen, kapitalo poreikis prekybos knyga ir pakartotiniam pakeitimui vertybiniais popieriais ir atlyginimų nustatymo politikos priežiūrinis tikrinimas. Tokia yra tema šios nuomonės. Prašom, jums žodis, ponė pranešiau. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti visiems kolegoms pateikusiems pakeitimus Tikrai matau, kad sulaukiau labai daug tokių pakeitimų. Taip pat e, šiuos pakeitimus mes pateiksime ekonomikos komitetui. Beje, dėl krizės Danijoje užsidarė ne vienas bankas. Be abejo, tokiamis sąlygomis valstybės tengiasi užtikrinti indėlininkų indėlių apsaugą, kad bankui bankrutavus nenukentėtų privatus indėlininkai. O mano kaime, tiksliau Šiaurės Jutlando regione, irgi bankrutavo vienas bankas ir labai skaudžiai dėl to nukentėjo gyventojai. Faktiškai žmonės neteko savo pensijų indėlio, nes viską buvo investavę į akcijas. Taigi žmonės patyrė milžiniškų nuostolių bankui bankrutavus. Be to, man yra žinoma iš įvairių šaltinių, jog Danijos bankai nepaprastai rizikingai veikia. Nes e, buvo skiriami, skiriamos e, kaip atlyginimai akcijos e, banko vadovybei. Ir kuo banko akcijos labiau pabrangdavo, tuo daugiau uždirbdavo banko vadovybė atitinkamai, bankas, e, makleriai buvo suinteresuoti kiek įmanoma didesniu pelnu. Taigi turime žiūrėti, kad tokia situacija ateityje nesikartotų. Reikia, manau, pranešime rasti reikiamą pusiausvyrą. Reikia numatyti visame bankininkystės sektorėje daugiau skaidrumo. Be to reikėtų numatyti ir tam tikrų kompensacinių mechanizmų galimybę. Nes bankininkystės sektorius, jeigu viskas gerai klostosi, yra labai perspektyvus e, darbo rinkos sektorius. Tomas Manas pateikė pakeitimus 40, 45, 53, esu už. Tačiau 53 pakeitimo atveju pačią formuluotę. Gal kiek reikėtų pakeiti. O ponė Cimer pateikė 41, 42, 43 pakeitimus tai jų atveju siūlyčiau kompromisinį variantą. O atlyginimų klausimų tenka pripažinti, kad atitinkamos premijos net 300 kartų yra didesnės negu vidutinis darbuotojų atlyginimas. Taigi ko gero ne viskas čia gerai. Ko gero yra tam tikrų mechanizmų, kurių dėka būtų galima labiau subalansuoti šį santykį. Ko gero reikėtų vengti tokių konkrečių skaičių. Nors šiaip pakeitimuose yra ir kitų neblogų dalykų, dėl kurių mes ko gero rasime bendrą kalbą. Kiti kolegos. Irgi mini panašius atlyginimų nustatymo modelius pakeitimuose 44, 61, 55 pakeitimuose. Aš nenorėčiau, kad čia būtų minimi tam tikri kokybės kriterijai, nes mes juk nežinome, galbūt ateityje rinkoje atsiras dar geresnių atlyginimo formavimo mechanizmų. Bet šiaip, kolegos, jūsų argumentai už šios modelius yra teisingi. 46 pakeitimo autorė kalba apie tai, jog atlyginimus reikėtų skaičiuoti pagal ilgalaikę banko veiklą, pavyzdžiui, penkerius metus. Aš įsivaizduočiau geresnį laikotarpį 3-5 metai. Taip pat yra dar ir kitų pakeitimų, tame tarpe 47, 48, 50, 51, kurių atveju irgi įmanoma rasti kompromisą, kadangi iš esmės lyg ir turime minėti tą patį dalyką. Nelabai norėčiau, kad būtų apie sankcijas kalbama, o jeigu jau būtų jos minimos, tai formuluokime viską labai tiksliai, nes šiaip sankcijos tai nelabai man patinka kaip savoka. Kiti kolegos beje 54-ame pakeitime kalba apie atlyginimų formavimo principus, kas irgi man nelabai patinka. 46 pakeitimas neblogas, 47, 48 pakeitimas. pakeitimas yra tarpusavyje labai panašus ir primena mano šeštąjį pakeitimą. Dabar 59 pakeitimas e, ponė Delė jį pateikė. Čia yra minimi tam tikri elementai, kintantis elementai, kurie sudarytų atlyginimo skaičiavimo formulę. Taip pat e, ji pateikė konkrečius skaičius - 40-80 procentų, kurie, kuri turi tiekti tiems kintantiems atlyginimo sudėtiniams dalims. Dabar 60 pakeitimas. Ko gero, jame yra iš esmės kartojama tas pats, kas ir šiaip yra tekste surašyta. 62 pakeitimas. Vėlgi čia minimas penkerių metų laikotarpis. Tai aš pagėdaučiau, kad čia būtų įrašoma bent jau treji metai, o ne penkeri metai. 63 pakeitime irgi yra minimas panašus dalykas. Aš pasistengiau labai greitai perbėgti ir pakomentuoti atitinkamus pakeitimus, pristatyti pranešimą. Tikiuosi, kad arba kitą savaitę, arba dar kitą savaitę mes rasime laiko, kad galėtume šį klausimą aptarti prieš balsuojant komitete. Ačiū. Euh, Ačiū, ponė pranešėjai. Pone Meser prašė žodžio, tačiau jai prieš jį suteikdama norėčiau priminti komiteto nariams, kad pranešimas, kurį mums pateikė Eurofond vakar, tai yra Dublinė esanti struktūra, yra dar vienas dokumentas, ten yra kalbama apie ES įmonių padėtį, nuolatos pabrėžiant E, atskirų sektorių problematiką. Kalbama plačiai apie finansų sektorių. Aš manau, kad mums tai galėtų būti dar vienas šaltinis, kur galima rasti labai daug faktų, e, kurie galėtų būti naudingi šiai diskusijai. Manau, kad ieškant kompromisų, tas šaltinis gali būti tikrai naudingas nes tame pranešime, kaip jau sakiau, faktų minima daug ir ten mūsų diskusijos elementų daug. Pone Mesner, po to Tomas man. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Alde frakcijos vardu bei Jurgeno Kreutzmano šešėlinio pranešėjo vardu jis dėja negalėjo atvykti į posėdį, padėkoti labai nuoširdžiai ponui pranešėjui už jo darbą. Mūsų frakcija sutinka su tuo, ką nustato pranešime autorius, sutinkame su jo pastabomis, todėl mes nusprendėme neteikti nei savo pastabų, nei savo pakeitimų. Be to mes pritarsime Tomo mano pakeitimams, kurie mums patinka. Šiaip mano frakcijai galbūt nepatinka arba ponui Kreutzmanui nepatinka tie pakeitimai, kuriuos pateikė žalieji bei kairieji kadangi juose yra siūloma per daug griežtai reglamentuoti atlyginimo formavimo metodus. Taigi tiems pakeitimams mes nepritarsime. Tai galbūt taip trumpai, tuo labiau, kad šešėlinis pranešėjas Kroismanas negalėjo atvykti šį posėdį. Kita vertus, diskusijos tęsis ir šešėlinis pranešėjas nebejotinai dar susisieks su jumis. Merci. Ačiū, Tomas Manas. Ačiū, ponia pirmininka. Aš norėjau dar kartą šūktelėti, Oliai, puikus tavo pranešimai. Ko gero ir šiuo atveju taisyklė pasikartojo. Aš dėmesį telkiau į tris pakeitimus ir tu pasakėjai, jog daugeliu mano pakeitimų pritarsi. Dėl flexicurity mes puikiai bendradarbiavime, taigi puikiai patirtis, ko gero tą patirtį pratęsime ir ateityje. Iš tikrųjų, reikia galėti nustatyti, jog bankai turi laikytis to, ką yra paskelbę. Pavyzdžiui, CRS egzistuoja. Tiesa, bankai nėra labdaros organizacijos. Kita vertus, jiems irgi turi galioti tam tikri socialiniai įsipareigojimai. Taigi ir bankai turi prisimti įsipareigojimus. Pranešėjas, pavyzdžiui, kalbėjo apie tuos sunkumus, kuriuose atsidūrė bankai Danijoje tų sunkumų turi kitų šalių bankai. Bankai bankrutuoja, indėliai nesijaučia saugus dėl savo indėlių. Ta mes viską matome. Taigi kokiu galimybių mes turime pasirūpinti, kad tokia istorija nepasikartotų. Ką mes galime padaryti, kad apsaugotume taupytoją indėlininką, kaip būtų galima pasiekti, kad ir bankų darbuotojai suvoktų savo atsakomybę, kad žinotų, kokius produktus jie apskritai gali ir turi parduoti indėlininkams ar parduoda produktą tik tuo atveju, jeigu jis apsimoka firmai, įmoniai, nes dažnai matome, kad e, yra e, įvairūs, kartais pavojingi pasiūlymai sumetami į vieną puodą ir toks e, nuodingas kokteilis siūlomas klientams. Taigi manau, kad bankų darbuotojai, dirbantys su investuotojais, su indėlininkais, turi aiškiai suvokti tai, ką jie siūlo įsigyti. Bankai turi atgyti pasitikėjimą ir jie atgys pasitikėjimą, jeigu jie siūlius vartotojų patikimus kokybiškus produktus ir prisims už juos atsakomybę. Taigi tą reikia dar kartą pabrėžti. Svarbu, kad būtų laikomasi finansinio stabilumo tarybos principai, taip pat CSR taisyklių turi būti laikomasi. Sutinku dėl 41 pakeitimo Iš tikrųjų, tas 300 kartų didesnis dalykas gražiai skamba, bet vėlgi nereikėtų tokių aludės formuluočio. Tikrai reikėtų daugiau realistiškumo, galbūt išvengti šių skaičių. Ponas pranešėjas sakė, esas pasirengęs ieškoti kompromiso, tai yra teisinga. Ir paskutinė pastaba. Mūsų, ponė pirmininkė vadovauja kriziniam komitetui. Tačiau ir krizinėme komitete mes nagrinėjame nekartą klausimą, kokia dalimi bankai turėtų patys prisimti atsakomybę, kokias funkcijas jie turi atlikti, kaip apskritai įmanoma bankus politiškai kontroliuoti. Aš tikrai manau, jog tiek viename, tiek kitame komitete reikia tarpusę bendradarbiauti, nes krizinis komitetas turi spręsti ne tik bankų krizės ir ekonomikos krizės padarinius, bet ir socialinės krizės padarinius. Tai tarpusė susiję dalykai, todėl nepaprastai žiaugiuosi, kad mūsų komiteto pirmininkė gali ir krizinėme komitete pateikti mūsų komiteto nuomonę. O šiaip, ponas pranešiau, tikiuosi, pasieksime gerą visiems priimtiną kompromisą. Ačiū. Merci, cher. Ačiū, gerbiamas vicepirmininkė. Ponas Elmer prašė žodžio, prašau. Uh, well, Ačiū, ponė pirmininkė. ECR grupės nariams atrodo, jog šis pasiūlymas puikiai iliustruoja, kokios doktrinos laikosi ES. Tai yra, kad kiekviena krizė yra naudinga. Nesvarbu, kokia būtų krizė, ji leidžia tik dar Bruselėje sutelkti daugiau valdžios ir atimti įgaliojimus valdžiai iš nacionalinių institucijų. Nesvarbu, ar tai gamtinės stichijos, teroro išpoliai, finansinės katastrofos, visais atvejais tai figas lapelis, norint dar labiau sustiprinti Bruselio valdžią ir pakirsti nacionalinę valdžią. Tai yra neteisinga. Be to, mums atrodo, jog daugelis pasiūlymų, taip pat kai kurie pakeitimai, nepaprastai sunkiai būtų praktiškai gyvendinami. Pateiksiu porą pavyzdžių. Ketvirtasis pakeitimas. Kalbama apie nepriklausomus atlyginimų komitetus. Mano galva būtų sunku tokius komitetus prižiūrėti 27 valstybėse narėse. Devintame pakeitime norime už įstatymo ribų paskelbti tai, kad privačių bankų darbuotojai gali investuoti į spekulacinius fondus. Ko gero, tai irgi būtų labai sunkus dalykas realizuoti. Tuo būtų suvaržyti privatus, privačių asmenų finansiniai sprendimai. Taigi mums nepatinka ir šis dalykas. Toliau. Siūloma šiame dokumente ne tik užkrauti, daug, sutelkti Briuselį daugiau valdžios, bet dalis kompetencijos yra perkeliama, neperkeliant Briuselio ir atsakomybės. O tai labai pavojingas e, precedentas. Taikomas visiškai neteisingas požiūris ir mes nesugebėsime tam pritarti. Ačiū. Ar yra norinčių daugiau pasisakyti? Gal komisijos atstovai? Pone Walter, jos regis nėra. Tad pranešėjui gražinu žodį. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti už juos gana neblogus komentarus. Tvirtai tikiu, jog sugebėsime rasti kompromisą. Taip pat e, džiaugiuosi, kad Helm, Helmaras nepritarė šiam pasiūlymui, kitu atveju būčiau sunerimęs. Kažkas ne taip būčiau pagalvojęs, jeigu jis būtų balsavęs už Ko gero, ne tik ES nori reglamentuoti šį sektorių. Visas pasaulis bando rasti būdų, kaip užkirsti kelią naujai finansų krizėje. Beje, Junktinėse Amerikos valstijose ir Junktinėje karalystėje imamasi panašių veiksmų, yra numatomos panašios procedūros, labai panašios į tas kurias e, numatoma mesa. Taip pat yra įsteigiami ir atlyginimų formavimo arba nustatymo komitetai. Todėl Europa negali elgtis e, atskirai, savarankiškai ir turime tiek Europoje, tiek pasaulyje veikti iš vien. Tikiuosi, kad mes tikrai sugebėsime rasti bendrą kalbą. Ačiū. Euh, Ačiū. Laiko turite iki kovo 16 dienos kadangi būtent tuo laiku mes balsuosime kovo 16-17 dieną tai vyks. Tuo būdu parengsime savo nuomonę dar prieš 26-27 balandžio savo nuomonę pareiškiant komitetui klausimų nagrinėjančiam iš esmės. Baigiam šį darbo tvarkės klausimą ir dabar turėsiu jūs visus kviesti išgerti kavos ar išleisti jūs paskambinti, ar kitokių reikalų susitvarkyti, nes iki 10.30 turime laukti balsavimo. Tai štai, pertrauka iki 10.30.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 Gerbiami kolegos, kviečiu vėl susėsti po tos pertraukėlės, nes esu labai negabi organizuojant mūsų darbą ir nesuspėjau visko suplanuoti taip, kad viskas vyktų sklandžiai ir be pertraukų kaip kokiam kine. Dirbkim toliau. Netrukus išklausysime komisaro, kuris mums pristatys 2020 m. strategiją ir 10.30 turėjom balsuoti, balsavimo laiko nekenčiau, aš nemėgstu to daryti ir jūs, regis, to nemėgstat. Balsuosim dėl dviejų laiškų, jie priklauso mūsų kompetencijos sryčiai. Europos pristaikymo prie globalizacijos vadinamųjų fondų lėšų panaudojimas. Tokia yra tema. Norėjau komisarui pasakyti, kad gal jums ir pasirodys, kad mūsų salė yra tuštoka. EPP kai kurie kolegos gali užsukti kartais, e, kai kas jų yra išvykę, nes Budapešte vyksta jų rengiamas seminaras. Visą tai gali paaiškinti, kodėl mūsų yra tiek nedaug, daug kas yra išvykęs. Penktasis mūsų darbo atvarkės klausimas dabar yra nagrinėjamas ir Pirmiausia, teikiu laišką pateiktą ponui Lamasūrui, biudžeto komiteto pirmininkui. Ten yra kalbama apie konkretų atvejį, kai tenka globalizuoti globalizacijos padarinių, prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšas. Yra kalbama apie baldų gamybos ir aprangos sektorių ir Lietuvą. Ar galime balsuoti dėl šio laiško? Kas už? kas prieš, susilaikė, priimta. Vienbalsiai. Mes balsavome dėl abiejų klausimų, abu buvo susijęs su Lietuva, tai dėl abiejų kartų ir balsavom. Baigėme savo balsavimą, dėkoju komisarui už kantrybę ir džiaugiuosi galėdama jį priimti oficialiai tapusi komisaru, ponė komisarė, pamatysite, kad šiame komitete turime blogą įspūdį su komisarai susitikti, blogą įprotį tiksliau su komisarai susitikti labai dažnai. Nes mūsų klausimai mums, yra mums svarbus ir mes mėgstame su komisija ryšį palaikyti. Komisija vakar pateikė šį dokumentą susijusi su 2020 metų strategija. Mums labai svarbu jūs išklausyti jau rytaus dieną po to dokumento pristatymo. Suteiksiu jums žodį ir norėčiau, kad paaiškintumėte, kokios yra pagrindinės gairės šio sprendimo atsižvelgiant į komisijos kompetencijos rytį. Ir, žodžiu, jūs, manau, su savo pareigom jau esate susipratęs, apsipratęs, susipažinęs, tad laukime jūsų nuomonės. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Dėkingas esu jums už šią progą šiandien su jumis susitikti. Tai yra pirmas mūsų susitikimas Nuo tada, kai dirbti pradėjo naujoji Europos komisija, mes buvom susitikę ir anksčiau, kitokioje aplinkoje, kitokio formato buvo mūsų susitikimai, o dabar kalbėm, kalbame apie svarbų dokumentą. Gerai, kad šiandien tą darome. Kaip sakė pirmininkė, aš taip pat norėčiau pasinaudoti visomis galimybėmis diskutuoti su šio komiteto nariais jeigu reikia, ir individualiai ar plenarinių posėdžių metu, kad mūsų dialogas tęstusi. Tema iš tiesų labai svarbi, e, ypač šiame krizės kontekste. Vakar komisija pateikė savo siūlymą Europos strategijos e, stabiliam e, augimui ekonominiam augimui ir manau, kad ta strategija pasirodys sėkminga. E, jinai numato laikotarpį dešimčiai metų po Lisabono sutarties prieimimo. Dabar 2010-ieji, tad manyčiau, kad ši strategija papildys Lisabono strategiją, tai turėtų būti paprastesnė, efektyvesnė ir labiau sustelta į konkrečius tikslus. Mano supratimu šis dokumentas tuos tikslus atitinka ir tai mums padės pasiekti svarbių tikslų. Vienas iš jų trumpalaikėje perspektyvoje yra toks - reikia spręsti ekonominės krizės sukeltas problemas ir suteikti žmonėms galimybę grįžti į darbą. Tai yra esminis dalykas, nuo kurio privalu pradėti. Vidutiniu laikotarpiu svarbu kad Europos socialinis ir ekonominis modelis būtų apgintas, kad būtų tinkamai atremti globalizacijos iššūkiai, kad būtų sprendžiamos demografinės, klimato kaitos ir ekonominės problemos. E, globalizacijos klausimus spręsti komisija jau bandė teikti savo siūlymus. Naujojoje strategijoje yra kalbama apie krizę ir jos padarinius ir tų padarinių sprendimą. Svarbu kovoti su nedarbu ir skurdu. Tai yra tie dalykai, kurių siekia visi Tai yra taip pat tas dalykas, kuris rūpi visiems žmonėms visoje Europos Sąjungoje. Turime statistinių duomenų, kurie yra tikrai labai rimti. 10 procentų daugmaž tiek siekia nedarbas Europoje vidutiniškai. Po tų svarbiausių dalykų, kurių vienas yra sumažinti e, nedarbą, kitas tikslas yra sukurti geresnės kokybės darbo vietas ir užtikrinti socialinę įtraukti. Komisija iškėlė tris prioritetus ar taip vadinamosius svarbiausius tikslus. Aš, tai, aš juos dar vadinu strategijos ramščiais. Ir jie yra šie. Pirmiausia, tai yra protingas ekonomikos augimas, svarbu vystyti žinių ir inovacijų ekonomiką. Antras dalykas būtų tvarus augimas. Svarbu, kad būtų uh, daugiau dėmesio skiriama konkurencingumui, ekologijai ir kad tas augimas būtų tvarus. Ir trečias dalykas yra įtraukiantis ekonomikos augimas. Svarbu, kad būtų sukūrima daug darbo vietų, užtikrinant teritorinį ir socialinį vientisumą. Į, įtraukiantis ekonomikos augimas turi prioritetą remtis. Uh, e, darbo vietų kūrimo strategiją. Socialinė apsauga ir socialinis vientisumas turi būti svarbiausi tikslai. Jūs matote, kad, kad socialinė politika labai stipriai šį kartą siejama su darbo vietų kūrimu, stipriau negu Lisabono strategijoje. Mes siekiame labai konkrečių rezultatų. Mes turime mąstyti pirmiausia apie socialinius tikslus ir darbo vietų kūrimą. Darbo vietų kūrimas yra labai svarbus elementas ir socialinė įtrauktis taip pat. Svarbu gerinti švietimo kokybę, visa, mokymasis visą gyvenimą ir geresnė švietimo sistema yra taip pat labai svarbus dalykai. Sąsajų kūrimas tarp darbo rinkos ir švietimo, kad jauniems žmonėms būtų lengviau pereiti į darbo rinką, yra taip pat labai svarbu. Kurti svarbu konkurencingą ekonomiką, svarbu sulaukti teigiamus įtakos darbo rinkai, e, kuriant, pavyzdžiui, ekologiškas, vadinamas, darbo vietas. Mes diskutavome šiuo klausimu su komisaru atsakingu už kovą su klimato kaita. Gerbiami komiteto nariai, ponė pirmininkė, mes kalbame taip pat apie labai svarbius tikslus. Mes turime paremti tuos tris prioritetus, tuos penkis tikslus ir tris ramščius. Jie turi būti aiškus, suprantami, visi tie tikslai tokie ir yra, kad būtų galima pasiekti visų strategijų numatytų dalykų. Svarbu, kad ES būtų matoma tas problemas sprendžiant. Tiksluose yra pabrėžiama ta svarba, kokią komisija skiria darbo vietų kūrimui ir socialiniai sanglaudai. E, Man tai yra ypač svarbus tikslai. Svarbu, kad darbo vietos būtų kūriamos aktyviai žmonėms nuo 20 iki 64 metų. Svarbu, kad moteris turėtų e, savo vaidmenį suvaidinti darbo rinkoje, kad jos būtų aktyviai įtrauktų. Norime, kad moterų procentas įtrauktas į darbo rinką siektų nuo 69 iki 75 procentų. E, jeigu pavyks tai įgyvendinti, tai reiškia, kad 20 milijonų žmonių išeis iš skurdo. E, sumažinti labai svarbu skaičių tų vaikų, kurie meta mokyklą. Svarbu, kad skaičių sumažėtų 10-15 procentų artimiausių metų. Svarbu, kad švietimo sistema gerėtų. 31 procentas tiek dabar siekia e, skaičius vaikų paliekančių mokyklą per anksti. Tie tikslai tai bus įmanomi pasiekti, jeigu parengsime tokias strategijas, kurios bus pritaikytos prie kiekvienos valstybės narės situacijos. Įvairovė yra ES privalumas, tačiau taip pat tai yra ir iššūkis. Kai kas yra linkę tuos tikslus spręsti ES lygių daugiau negu kiti. Mes tengiamės, kad tie tikslai iškelti ES lygių taptų nacionaliniais tikslais, kad individualios valstybės narės E, priimtų reikiamas priemonės. Komisija darys viską, ką reikia, paragindama valstybės nustatyti savo tikslus. Jie turėtų būti realistiniai ir ambicingi. Aš tikiu, kad Europos komisija taip pat į padėtį žvelgs realistiškai ir ambicingai. Komisija siūlo laikytis tematinio požiūrių, kad būtų galima pasiekti tų penkių svarbiausių tikslų, siūlant atskiras iniciatyvas. Mes turime tris ramščius, penkis e, tikslus ir septynės iniciatyvas. Pirmiausia, e, kaip jau sakiau, mums svarbu socialinė politika ir darbo vietų kūrimas. Mes parengsime darbo tvarkę naujų įgūdžių įgavimui, taip pat rengsime ES platformą kovai su skurdu. E, kai dėl darbo tvarkės naujiems įgūdžiams įgyti, flex security vadinamasis yra svarbiausias dalykas, tai yra Svarbiausias dalykas yra organizuojant darbą, darbo rinką, kad būtų galima ją kurti konsensusu, kuris klostėsi pastaruosius metus. Svarbu, kad būtų suderinamas e, darbo vietos saugumas ir lankstumas. Svarbu, kad žmonės galėtų įgyti naujų įgūdžių, kad gerėtų darbo kokybė, darbo vietos kokybė, kad būtų galima padidinti produktivumą. Tuo požiūriu komisija E, renks naujus projektus, tie projektai bus susiję su e, poreikiu tam tikriems įgūdžiams įvertinimu, kad žmonės galėtų juos įgyti. Taip pat bus teikiama pagalba jauniems žmonėms patekti į darbo rinką, kad būtų galima geriau suderinti asmeninį gyvenimą su profesinė karjera ir kad žmonės būt, galėtų ilgiau mokytis, ilgiau dirbti. Kitas komunikatas Europos E, komisijos šiuo klausimu pasirodys vėliau šiemet. Antras dalykas būtų e, švietimo sistemos rezultatų pagerinimas ir galimybė jauniems žmonėms patekti darbo rinką. Čia komisija ketina e, parengti gairias, jos turėtų pasirodyti netrukus, kad viskas turėtų būti sutelta ties tuo, kad jauni žmonės galėtų lengviau patekti į darbo rinką. Ryšys tarp švietimo sistemos ir darbo rinkos bus pabrėžiamas labiausiai. Nuolatos ir vis labiau uh, jauni žmonės turi jausti tą galimybę, kad jie mokydamiesi galės vėliau rasti tinkamą darbą. E, žmonės, jauni žmonės turi galimybę mokytis, atlikti praktiką, įgyti įgūdžių ir sėkmingai pereiti į darbo rinką. Kai vyko klausimai sausio mėnesį parlamente, aš labai džiaugiausi tą mintimį, kad Erasmus programoje buvo numatytos taip pat tam tikros nuostatos, kad visoje ES jauniems žmonėms būtų sudarytos galimybės rasti darbą, keistis patirtimi. Ši schema buvo e, teigiamai įvertinta, e, įtraukiant jaunus žmonės į darbą ir skatinant verslumą Europos Sąjungoje. Tuo būdu sudarant galimybę jauniems keliauti Europoje, dirbti ir įginti, įgyti skirtingų šalių įgūdžių. Dabar poro žodžių dėl kovo, platformos kovovai su skurdu. Mačiau, kad socialinė dimensija čia yra labai svarbi. Svarbu, kad to būtų nepamirštama 2020 strategijoje. Siekiama mažinti skurdą, tai padės taik, atvirasis koordinavimo metodas turi būti taikomas įdėgiant geresnę socialinę apsaugą ir galimybės. Svarbu taip pat, kad būtų nuolatos stebima, kokios pažangos pasiekta. Pone pirmininkė, Europos parlamento vaidmuo užtikrinant 2020 e, metų e, strategijos valdysena yra esminis. Parlamentas turi pateikti savo nuomonę Birželio mėnesį vadovų taryboje šiuo klausimu. Nacionaliniuose parlamentuose mes taip pat buvome raginami e, skirti daugiau dėmesio šių klausimų sprendimui. Taip pat tos parlamentus nacionalius raginome, kad priimtų ir nacionalinėme lygmenyje pritaikytų mūsų iškeltus tikslus. Mes žinome, kad turi būti glaudus ryšys e, tarp ES e, minėto dokumento, strategijos, jos iškeltų tikslų ir to, kas daroma e, realybėje. Aš manau, kad pilietinė visuomenė taip pat turėtų būti labiau įtraukta į politikos parengimą ir jos įgyvendinimą reikėtų, kad būtų efektyviau naudojamos Europos socialinis fondas. Jis turėtų būti susiektas su 2020 m. ES strategijos prioritetais. Kviečiu e, šio komiteto narius taip pat aktyviai diskutuoti šiuo klausimu ir kalbėti taip pat ir apie atsakomybę, kuri teks šalims. Europa 2020 yra labai svarbus dalykas. Svarbu išsiaiškinti, kokių naujų įgūdžių reikės. Flexicurity vadinamasis yra taip pat labai svarbus aspektas. Vyko šio klausimu seminaras vakar, jį surengė ponas Serkas ir tai buvo tikrai labai instruktyvus ir, ir uždegantis e, seminaras, buvo įdomiai diskutuojama šią temą. Aktyvi įtrauktis yra taip pat labai svarbus dalykas, ekologiškos darbo vietos bei ekonomikos tapimas draugiškesnė aplinkai taip pat yra labai svarbus dalykai. Šiais klausimais e, mes tikime sulaukti jūsų nuomonės, jūsų pranešimų. Klausimas būtų toks. Kur žengia, link kur žengia 2020-ųjų Europos Sąjunga? Komisija pabandė tai apibriežti, kaip žinote. Taryboje kovo 25-26 dieną bus diskutuojama dėl komisijos siūlymų. Iš tarybos išvadų pagrindų komisija parengs detalesnį siūlymą dėl integruotų gairių, kur bus įtrauktos ir uh, mintis dėl darbo vietų papildomo kūrimo. Mes lauksime taip pat ir parlamento nuomonės, o birželio mėnesį taryba uh, ko gero jau galės patvirtinti šią strategiją ponios ir ponai parlamentarai, aš tikiu, kad naujosios strategijos sėkmė yra gyvybiškai svarbi tam, kad būtų galima kurti gerbuvį ir klėstėjimą ES žmonėms. Jeigu mes norime, kad mūsų žemynas ir toliau būtų klestintis, kad būtų kuriama socialinė e, rinkos ekonomika, kad mes jaustumės saugus, kad žmonės jaustų tvarę plėtrą, svarbu, kad išsikelti tikslai būtų įgyvendinami. Jūs esate žmonėms atstovaujant instituciją, tad jūsų vaidmo šiame procese yra esminis. Lauksiu diskusijų su jumis, dirbsime kartu ir tikimės, kad ta strategija bus sėkmė. Ačiū. Ačiū už jūsų pranešimą, ponė komisarė. Dabar man kaip pirmininkiai iškyla dilema. Užsirašė kalbėti 17 kolegų. Tad laikysiu tą žiaurę taisyklę, kurią tenka taikyti pirmininkiai. Dvi minutės kiekvienam ir nedaugiau, kad visi spėtų pasisakyti. O paskui vėl suteiksim žodį komisarui, nes tuo būdu jis galės atsakyti iki paskutinius klausimus, nes visus kitus pamirš. Bet po dviejų, trijų pasisakymų kolegų suteiksim žodį ponui e, komisarui. Aš jau sąrašą pasisakančiųjų uh, norėčiau užbaigti. Dar trys kolegos, tai 20 kolegų turime. Prašom kolegos klausti. Čia buvo mano telefonas. Paukščiukai. Dėkuoju. Gerbiamas komisarė. Tiesą sakant, Lisabono strategija patyrė visišką fiasko ir nebuvo įgyventinti nieko, kas buvo žadama šioje strategijoje. Vienas iš jos šūkių buvo daugiau ir geresnių darbo vietų, dabar darbo vietų sumažėjo ir jos suprastėjo. Na ir 2020 vizija yra geresnė nei Lisabono strategija, nes yra trumpesnė ir joje numatyta mažiau tikslų. Tačiau kitų požiūrių tai yra tik tais tas pats katalogas, kuris jau buvo išvardytas ir Lisabono strategijoje. Ker per keletą pastarųjų metų ES buvo kūriamas darbo vietos Tačiau tai nebuvo geros darbo vietos. O kai dėl koordinavimo metodo, tai kur tas metodas? Valstybės narės elgesi taip, kaip jiems patinka. E, pavyzdžiui, valstybėse narėse nėra tinkamų užimtumo inspekcijų, kurios būtų aprūpintos reikiamais ištekliais. Mano šalyje yra tiesiog vergovės apraiškų Nekalbėsiu apie kitas šalis, bet bent jau pas mus tai yra labai įprasta. Ir savarankiškai dirbantis asmenys susiduria su labai dideliais sunkumais. O kai dėl profsąjungų, tai kokios bus profsąjungos, jeigu darbo vietos yra tokios prastos kokybės? Mokymas, kvalifikacijos kelimas ką čia galima pasakyti? Dauguma darbo vietų yra nevilifikuotos darbo vietos, be jokio apmokymo. Ir daugelis žmonių mano šalyje teigia, kad jie neturi aukštesnio įsilavinimo. Nes tai galim suklydyti gauti darbo vietą. O kai dėl flex security, tai gal tik tai Danijoje egzistuoja toks dalykas, tačiau visur kitur jo tikrai nėra, nes jis tiesiog nepasitvirtina tai tiesiog visiškas apga sukčiavimas, apgaulė. Na ir sakyčiau, vizija 2020 tik tai tušti žodžiai. Elizabeth Lin, dėkoju. Dėkoju, sveiki komisarė, tik į mūsų komitetą. Na, iš esmės, kaip ir sutikčiau, kad Lisabonos sutartis ne davė tų rezultatų, kurie buvo pažadėti ir tikiuosi, kad 2020 strategijos dėka mes galėsime pasiekti tų rezultatų. Jūs kalbėjote apie tai, jog reikia kovoti su skurdu ir tai minima dokumente, tai mane e, džiugina, nes kova su skurdu yra daugiau negu flexicurity. Ir pirminėme komisijos dokumente buvo apie tai kalbama. Aš bijau, kad mes pernelyg susitelksime į finansinę krizę ir pamėsime iš akių tuos tikrai skurte gyvenančius žmonius, žmonės ir jie tikrai nuo finansinės krizės nukentėjo daug labiau negu kiti. Taigi, Flexicurity E, kovas su skurtu, tačiau visiškai nekalbama apie kovos su diskriminacija 2020 e, strategijoje. Kaip tai ketinate įtraukti? man visuomet buvo labai aktuali kova su diskriminavimu, jos neatsisakysiu. Ir e, čia. Na ir čia norėtųsi didesnio uh, parlamento vaidmens, nes atrodo komisija ir taryba ignoravo parlamento vaidmenį. Man patinka numatyti tikslai, tačiau vėlgi reikia pasižiūrėti tai, kas atsitiko su Lisabono sutartis ir turint tai galvoje, kaip reikėtų užtikrinti, kad 2020 strategijoje numatyti tikslai būtų gyvendinimti. Nes tiesą sakant, socialinės įtraukties, kovos su skurdu, sritise, pagrindinėse sritise. Uh, e, svarbu pasiekti rezultatų, tačiau reikia žinoti, kaip to siekti, o sugrįžtant prie atviro koordinavimo metodo, tai dokumente pasakyta, kad šis atviras koordinavimo metodas bus transformuojamas. Taigi, gal jūs galėtumėte pakomentuoti, kaip ketinama jį transformuoti? Ačiū, dar išle, įtrauksime porą žmonių, pona Tomas Man ir ponas Serkas dabar pasisakys. Ponas Serkas. Dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju, ponė komisarė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti, kad vykote į mūsų komiteto posėdį. Na, jūs iš tikrųjų dedate daug pastangų priartėti prie, komi... prie parlamento. Taip pat dėkuoju ir komisijai ir tikrai labai gaila, kad tai, ką sakėte, ponė komisarė, nepasakyta tekste geresnės darbo vietos, socialinė politika, socialinės įtraukties politika, viso to pasiginti dokumente. Pone komisarė, mes socialistai manome, kad šis dokumentas netitinka mūsų lūkesčių. Jis taip pat netitinka ir europiečių lūkesčių. Na, galbūt trūksta analizės. Na, mes nesame susidūrę su ekonominio auginimo, augimo krize. Ne, tai yra socialinė, e, politinė krize, ekologinė krize. Ir negalima tikėti, kad e, pagerinus ekonominę padėtį bus išspręstos ir socialinės problemos. Ir nebūtinai uh, užimtumas uh, padės išspręsti socialinės įtraukties, socialinės teisybės klausimus. Viso to pasigintų dokumente. Na ir biurokratai uh, nuolat sako, mes tęsime pastangas ir, ir vėlgi reikia pasižiūrėti, kas sako nevyriausybės organizacijos, profsąjungos, pilietinė visuomenė, viso to pasigendu šiame dokumente. Na ir negalima leisti, kad tik tais nedidelis elitas nustatytų tikslus, nes jis mano, žinas geriau ką daryti. Mes susidurime su didelė socialinė krize, rinka nebevaldoma. Uh, O mes ir toliau kartuojame mantrą. Ekonominis augimas, ekonominis augimas, kad tai yra geriausias būdas. Pone komisarė, tai netinkama, mums reikalinga išsami strategija, kuria būtų ir ako, aplinkosaugos politikos, socialinės politikos aspektų. Ponas Manas, dėkoju, ponė pirmininkė, dėkoju, ponė komisarė, kad savo darbo pradžioje atvykote pas mus. Na, iš tikrųjų, Europos komisija buvo parengusi darbinį dokumentį 2009 m. lapkričio 24 d. datuotas dokumentas. Socialiniai partneriai ir profsąjungos turėjo pateikti savo nuomonę iki šių metų pradžios. Ir dabar norėčiau užduoti du klausimus. Pone komisarė, Lisabonos strategija nepasteisino, nes valstybės narės nepakankamai bendradarbiavo ir vėlgi nepakako europinio matmens ir nebuvo padarytas spaudimas e, nacionalinėms vyriausybėms, kokio pranešime 2004 metais bus siūloma konkrečiai įvardyti kaltuosius, įvertinti valstybių narių veiklą. Ar manote, kad sugebėsite padaryti ir įvardinti kaltuosius. Aš labai palaikau subsidarumo principą. Aš žinau, kas vyksta valstybės narėse, bet žinau, kas ir nevyksta. Taigi, ar manote, kad tokiu būdu galima būtų labiau tikinti visuomenę, padaryti ją didesnį įspūdį. Na nu ir dar vienas dalykas. Iš tikrųjų labai teisingai buvo pastebėta, kad reikia nusistatyti realius tikslus, kuriuos palaikytų ir valstybės narės, taigi dėl socialinio fondo. Kaip manote pasiekti, kad socialinio fondo lėšos būtų tinkamai panaudojamas. Pavyzdžiui, čia būtų galimybė sumažinti tų jaunuolių skaičių, kurie neužbaigia išsilavinimo mokykloje. Taigi tikslai konkretus, geri, bet reikia priemonės, kurios galbūt peržengtų ir valstybių narių veiklos ribas. Ir čia socialinių vaidmenį ir socialinių reikalų fondui tenka didelis vaidmuo. Ar jūs čia sutinkate su manimi? Pone komisarė, prašau. Dėkoju. Pirmiausia, pastebėsiu. Ir atsakydamas į poną Faber. Uh, pastabas, tai mano požiūris skiriasi nuo jo. Na, galbūt Lisabonos sutar... strategijos nevainikavo sėkmė, tačiau neteisinga sakyti, kad ji visiškai žlugo. Na, jūs esate iš konkretaus regiono. Na, žinome, kokiu yra stygių ilgalaikio planavimo srityje. Ir žinome, kodėl E, skirtingose ekonominėse socialinėse sistemose dažnai tikslai nebuvo pasiekti. Bet yra dalykų, kurias reikia padaryti. Reikia pirmiausia daug ką peržiūrėti. Na ir taip pat pakankamai aišku, kad kai kurios ekonominės strateginės problemos silpnosios vietos gali būti išsprendžiamos tik tais pasitelkus ilgalaikę viziją. Ir taip pat pasimokyti turime iš Lisabono strategijos ir iš to, kodėl nebuvo pasiekti kai kurios tikslai. Galbūt kai kurie tikslai nebuvo pilnai pasiekti. Padidėjo žimtumas, padidėjo moterų žimtumas, ir buvo žengta tinkama linkme siekiant užtikrinti Europos konkurencingumą. Bet po to prasidėjo krizė ir visiškai aišku, kad krizės pasiekoje tos naujos sukurtos darbo vietos po to vėl buvo sunaikintos. Na, na nesutinku, kad dauguma naujų darbo vietų yra prastas ir jos neužtikrina pakankamo mum pajamų pakankamo saugumo. Kaip ten bebūtų, daug ką reikia, iš daug, daug yra, iš ko reikėtų pasimokyti, tačiau nereikia atsisakyti visko, kas buvo padaryta praeitie, tiesiog reikia pripažinti, kad valdymas nebuvo pakankamai geras ir manau, kad strategija 2020 yra geresnė nes joje yra susitelkta į mažiau, bet svarbesnius tikslus, o taip pat sustiprinamas ir valstybių narių vaidmuo strategijos valdymo srityje ir tokiu būdu, manau, bus pasiekti geresni rezultatai. Aišku, šis dokumentas nebuvo parengtas per tris savaitės, kurias jau dirba nauja komisija. Ji buvo jau renkta anksčiau, ankstesnė komisijos kolegija dirbote šio dokumentu ir jį aptarė. Ir diskusijų metu buvo išryškinti svarbiausi du dalykai. Tai yra pirmiausia numatyti įtikinančius, konkrečius tikslus. Ir manau, kad tie dabar mūsų nusibriežti tikslai susilauks kitų institucijų pritarimo ir bus numatytos atitinkamos priemonės jiems įgyvendinti. Malonu, kad ponelin atkreipė dėmesį į kovą su skurdu kaip su tikslų. Tai iš tikrųjų esminis dalykas, tai yra naujas esminis elementas strategijoje. Tekstas yra pakankamai trumpas, todėl neįmanoma konkrečiai jame nurodyti, kaip skirtingose valstybėse narėse kovoti su skurdu. Tačiau mes. Mes neturime apsiriboti žvelgdami vien tik į vidurkį Europos Sąjungoje. Mes turime žiūrėti ir į tas atskirtas visuomenės grupės, skurdžius sluoksnius ir turime kurti jiems konkrečiai pritaikytas programas. Ir ponė Reding čia taip pat įsijungs ir taip pat labai svarbu veiksmingiau panaudoti Europos socialinio fondo lėšas tam, kad būtų veiksmingai kovojama su skurtu ir kuriamas darbo vietos. Būtent tai ir numatyta tekste. Na ir iš tikrųjų, būtina stiprinti atvirą koordinavimo metodą. Tai taip pat gan nauja priemonė, kurią dabar savo ranko turisi ES, mes pasimokime iš praeities klaidų ir taip, taigi matome, kad šį atviro koordinavimo metodą reikia stiprinti, transformuoti jį į atvirą platformą. Ir vienas kolega pastebėjo, kad e, šis koordinavimo metodas kaip priemonė turi būti tikrai tinkamai taikomas. Kiti kalbėtojai yra kolega Trajan, Gojanu, paskui ponas Ungarano. Uh, ačiū, ponė pirmininkė, ačiū ir komisarų už tai, kad atvykote pas mus atidžiai klausiausi pastaro metų komentarų apie darbo vietų kūrimą. Taigi noriu paprastą klausimą užduoti. Kaip Jums atrodo? Pas, santykis, kaip galima pasiekti subalansuotumą tarp darbo jėgos pasiūlos ir paklausos? Arba kitaip paklausiu Kaip nesukurti situacijos, kad mokyklose būtų masiškai ugdomi nauji būsimi bedarbiai. Ačiū. Mulțumesc, doamnă președinte. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū ir ponui komisarui už įžanginį žodį. Jeigu leistumėte, norėčiau užduoti paprastą, konkretų klausimą. Jeigu mes norime ekologiškos, žalios ekonomikos, jeigu norime tuo pat metu pasiekti ir tvaraus augimo, ko gero reikia ir žalių darbo vietų. Taigi norėčiau pasiteirauti, ar komisijai atrodo, jog reikėtų sukurti naują, devintąją kompetenciją. Tai jį būtų susijusi su kova su klimato kaita. Ir čia aš turiu menį be abejo žalį sprendimą pavyzdžiui, mokymosi viso gyvenimo kontekste yra aštuonios pagrindinės kompetencijos. Tai yra numatę parengti tokią devintą kompetenciją, kuris sėtųsi su ekologija bei aplinkosauga. Pasteirausiu ir apie vieną iš jūsų tikslų, apie tas e, darbuotojus įtraukiančias darbo vietas bei apie moterų užimtumo lygio didinimą. Ar komisija planuoja pasiūlyti labai aiškius teisės aktus, kurių dėka būtų panaikintas dabar ne vienodas vyru ir moterio apamo atlyginimų lygis ir ar padėsite kovoti su diskriminacija. Pone De Garima Dely. Ačiū, ponas, ponė pirmininkė. Taip pat ačiū, kad suteikėte žodį, ponas komisarą. Jūs išdėsite tikslus, kurie lik ir labai ambicingi sakėte, jog reikia sumažinti 20 milijonų žmonių skurdą. Lisabonos strategija nepasiteisino, kadangi ten buvo prieštaringų tikslų. Tačiau iš kur ištraukėte tą skaičių? Kaip e, paskaičiavote? Iš kur iškapsėte tuos 20 milijonų? Man būtų įdomu sužinoti nes anksčiau buvo kalbama apie sumažinimą maždaug per pusę, galbūt ir dabar reikėtų per pusę, tą siūlo ir žalieji. Dabar jaunimas ir jaunimo nedarbo lygis. Teigiate, jog reikia daugiau praktikų, daugiau stažuočių, bet tai negeras variantas, nes šiuo metu praktikos tai savotiški pastai, kadangi žmonės tik tai eina iš praktikos į praktiką ir negauna jokio rimto darbo. Be to, praktikantai gauna minimalų atlyginimą, nors atlieka kaip ir etatinio darbuotojo darbą. Ar planuotumėte vėlgi grįžti prie minimalaus atlyginimo idėjos, kuri gautų visi, nepriklausomai nuo amžiaus? Dabar Erasmuso programa, ji nėra atvira visiems tame tarpe ir ne visi jaunuoliai gali ją naudotis. Be abejo, puiku, kai galima išvykti į kitą šalį, tačiau ne visi pameistriai, ne visi mokiniai gali tą padaryti. Tai Erasmus yra rezervuoti tik jaunimui. Tai kodėl nebūtų galima ir šiek tiek vyresnio amžiaus žmonėms atverti šią galimybę naudotis kažkiek panašiai Erasmuso programą. Ačiū. Ačiū. Paskutinis dabar prelegentas Žoržas Pakas. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū ir komisarui už tai, kad tokį dėmesį parodėte Europos parlamentui. Norėčiau pakalbėti apie tris aspektus. Pirmiausia, žalisos darbo vietos, būsimos darbo vietos aplinkosaugos plotmėje. Klausiu, ar jūs galvojote apie savotišką perėjimą iš e, vienų klasikinių tradicinių darbo vietų į naujasias darbo vietas? Kaip tas perėjimas bus e, vykdomas? Toliau. Kalbėjote apie tai, kad tik tai geros darbo vietos sukurs gerovę žmonėms. Taigi skaičiau dokumentuose, jog komisija lik ir nukrypsta nuo atitinkamos taisyklės, nes e, dabar išimtimi yra patapusios neterminuotos darbo sutartys. Taigi, ko gero, jūs čia bandote viską sudėti krūvą, skaičiuojate praktikas, stažuotes, nedarbystės laiką ir pagal tai norima e, kurti socialinės apsaugos sistemas. Aš manau, kad priešingai, kaip tik neterminuotos darbo sutartys turi būti pagrindinė taisyklė. Kalbėti ir apie švietimą sakėte, jog norite, kad švietimo pagrindu būtų kuriama žinių visuomenė. Bet vėlgi, ko gero jums bus sunku tai padaryti, bus sunku šią strategiją gyventi atskiriuose valstybės narėse, nes švietimas iki šiol per daug yra atskirų valstybių narių žinioje. Ačiū. Ponas komisarė. Ačiū. Ką tik pateikti klausimai susiję su tais klausimais, kuriuos sprendžiant man teks dirbti su kitais komisarais. Pradėsiu nuo pirmojo klausimo, galbūt ir svarbiausiojo, dėl makroekonominės aplinkos. Aš sutinku, jog aš galiu tikoti tik tai pasiūlos darbo rinkoje pusę, galiu prisidėti prie mokymų, prie geresnio darbo jėgos konkurencingumo stiprinimo, prie naujų inovacijų dėgymo, prie mokymosi visą gyvenimą ir panašiai. Tai yra pasiūlos kaip ir pusė. O jeigu paklausą norėtume įtakoti, reikėtų jau susijęsti kartu su Oliu Renu ir su juo pagalvoti, kaip Europoje yra formuojamos makroekonominės programos skirtos atskiroms šalims. Pirmiausia, tokiomis sąlygomis, kai daugeliu atveju valstybėse narėse yra perviršinis deficitas. Be to ir artimiausiais metais, ko gero, pamažu bus bandoma konsoliduoti biudžetus. Taigi šį darbą mes turime kartu atlikti, o mano vaidmuo susivestų į tai, jog į makroekonominį dialogą įnešiu tą užimtumo aspektą. Mes jau imamės pirmųjų žingsnių. Norime, bandome užmėgsti konstruktyvius darbo santykius ir tikrai tai, ko gero, svarbiausias dalykas. Beje, šis klausimas neretai nagrinėjamas ir vadinamosios pasitraukimo strategijos kontekste. Kaip, pavyzdžiui, įvairios paramos priemonės bus laipsniškai atšauktos arba eliminuotos artimiausiais metais. Taigi aš savo ruoštų dėmesį skirsiu tam, kaip atitinkamos paramos priemonės bus naikinamos užimtumo arba atšaukiamas užimtumo srityje. Taip pat sieksiu, kad pasitraukimas būtų pradėtas tik atsigavus darbo rinkai Europos šalise. Aišku, nėra taip lengva tai padaryti, kaip pasakyti. Tačiau tikiuosi, kad bendradarbiavimas su Oliu Renu nuteikia optimistiškai. Dabar mokyklos bei mokymai. Vėlgi su komisario Vasiliu čia reikės dirbti. Dėl žaliųjų darbo vietų dirbu ir jau pradėjau dirbti su komisarė Hildegard. Vėlgi darbas bus kolektyvinis. Tam tikros temos jau yra identifikuotos kaip tos, kurias turėsime nagrinėti suformuodami bendras ekspertų grupės. Be to šiuo metu yra ruošiamas naujas klimato apsaugai skirtas komunikatas. Taip pat e, šiame komunikate formuluojame atitinkamas vietas skirtas e, žalioms darbo vietoms, bandome identifikuoti sektorius, kur gali atsirasti tokių darbo vietų, kad tos sektorius būtų galima vėliau ir paremti. Taigi visi šie klausimai tikrai nėra užmiršti. Ar nebūtų galima kiek smarkiau skurdo sumažinti? Pirmiausia, reikėtų štai ką suprasti. Pirma, visos suinteresuotos šalis, visos valstybės turėtų suprasti, jog apskritai yra įmanoma galvoti apie skurdo sumažinimo tikslus. Ir kad tokie tikslai bus patvirtinti, tada reikia įtikinti visus, jog būtina gerokai pasitempti europinių lygių per numatytą laikotarpį. Tikrai mes e, nesame pesimistai, bet turime tuo pat metu suvokti, kokia yra sunki išeities situacija. Šiais metais nedarbo lygis beveik neišvengiamai didės. Taigi daug žmonių pajus dar smarkiau krizės poveikį ir jį jūs ne tik šiais, bet ir kitais metais. Tiesa, neturint tikslų, ko gero nesugebėtume paraginti valstybių narių labiau stengtis, labiau galvoti apie krizės aukas, galvoti apie tuos, kurie ko gero nesugebės greitai surasti darbo vietos. Taip pat valstybės narės krizės akivaizdoje turi galvoti apie mažas pajamas turinčius asmenius, apie didelės šeimas turinčius asmenius, apie tuos, kurie yra vieniši, kurie yra seni, neturintys reikiamos paramos ir panašiai. Taigi toks yra atspirties taškas. Ir tokiomis sąlygomis, kai tik reikia, turime gerinti socialinės apsaugos sistemas ir aš tikiuosi, kad mes šios klausimus e, dar atidžiau išnagrinėsime vadinamojo socialinėje darbo atvarkėje, kuri pasirodys po to, kai bus priimtos 2010 e, m. strategijos įgyvendinimo gairės. Ačiū. Kągi, dabar trečias klausimų raundas. Silvana Rapti pirmoji užduos klausimą, po to Juta Steinbroko. Taigi, ponė Silvana, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau labai nuoširdžiai pasveikinti pono komisarą. Visada džiaugsimės ir džiaugsimės jūs matydami. Be to, aš dalyvau pono Serkaso konferencijoje ir mes esame patenkti su dalyvavimo. Aš išgirdau, kokia yra strategija 2020 metai, tačiau noriu pasiteirauti, ar apskritai mes suprantame, kas dedasi šiais metais, o jau kalbame apie 2020 metus susidaro įspūdis, jog mes dar nesame iki galo supratę, kasgi šiuo metu dedasi Europoje. 2010 metais dabar Erasmus programa naujiems darbuotojams. Viskas gražu, tačiau šiuo metu problema yra tokia, jog žmonės net nėra priimami į darbą. Taigi, kokią naudą duos programa, jeigu nėra naujų darbuotojų? Be abejo, reikia tobulinti jaunimą, sutikti naujų žinių, tačiau ar yra suprantama, kad nepaisant gero išsilavinimo, jaunimas vis tiek negauna pakankamai kvalifikuotų darbo vietų, dirba darbus, kuriuose net negali išnaudoti savo žinių, tai uždirba mažiau negu kad yra verti. Taigi matau, kad mes bandome žongliruoti tam tikromis koncepcijomis, bet ar nereikėtų naujos koncepcijos, ar nereikėtų įdėkti žinių, galbūt perdavimo, tarpininkavimo koncepcija, manau, kad tokia nauja koncepcija paremta žinių žinojimo principu labai naudinga. Kitas fenomenas - pagyvenę darbdaviai yra masiškai atleidžiami iš darbo. Apie tai buvo kalbama ir tinkamojo konferencijoje. Ar jūs žinote, kokia yra situacija net ir pagyvenę žmonės turi juk savo šeimas, turėti išmaitinti, jas finansiškai paremti. Taigi aš matau, jog egzistuoja didžiulės, gyvybiškai svarbios, kasdienės problemos, kurias privalu spręsti. Pone pirmininkai, to baigsiu, nebijokite. Dar tik baidama štai ką pasakysiu. Graikijoje dažnai yra štai taip kalbama. daug kalba tik tie, kas neturi smegenų. Aš manau, kad šis šūkis netinka šiai strategijai. Noriu pasakyti, jog pasikliaunu jūsų darbu ir jūsų pažangą. Ačiū. Ačiū. Pona Jutė Štanbriuk. Po to ponė Kunc. Ponas komisarė, ačiū už jūsų pasisakymą. Prisipažinsiu, ko gero geram darbo jūs skiriate šiek tiek per mažai dėmesio, jau kad man būtų patikė bet aš sureaguosiu ir pono mano pasisakymą. Nereikia tik išklausyti profsąjungų, reikia ir atsižvelgti į tai, ką profsąjungos sako. Daugelis prelegentų kalbėjo apie prastas, socialiai neapsaugtas darbo vietas, o aš norėčiau pakalbėti apie kitą temą - skurdas, nors nepasint darbo. Šiuo metu Europoje yra labai daug sukūriama naujų, bet prastai apmokamų darbo vietų. Šiuo metu 14 milijonų žmonių Europoje dirba tokiomis prastomis sąlygomis ir uždirba mažiau negu kad reikia pragyvenimui. Ko gero, tokia tendencija tik tai stiprės ateinančiais metais. Taigi mano teigios dokumente nėra pakankamai dėmesio skirta šiai problemai kad žmonės negali išgyventi iš savo darbo. Tai susiję be to ir socialinė taika arba santarvė Europoje. Taigi reikia labai konkrečių žingsnių. Sakėte, jog vėliau pateiksite daugiau konkrečių detalių. Tačiau aš prašyčiau, kad ypatingas dėmesys būtų skiriamas ypač socialiai pažeidžiamoms žmonių grupėms, kad būtų numanomos priemonės jaunimui, vienišoms motinams, migrantams ir taip toliau ir panašiai. Ačiū. Pone Kunca, po to pone Cimer. Ačiū. Ponės komisarė, noriu padėkoti už jūsų pasisakymą. Ko gero, jūs jau žinote, mums visiems atrodo, jog šis strategijos dokumentas yra labai svarbus. Taigi visi pageidautų sulaukti daugiau detalių komentarų. Aš irgi galiu pateikti rekomendacijų, norėčiau ir klausimų užduoti. Mano rekomendacijos. Įtrauktų, įtraukimo principų pagrysęs augimas. Tai labai svarbu komisijai, bet ar neužmirštame ir aktyvaus senėjimo. Labai dažnai šnekame, jog visuomenė sensta. Tačiau ir senimas yra turtas. Svarbu tik jį išnaudoti, labiau traukti, neužmiršti. Taigi reikėtų neliminuoti ir vyresnių darbdavių iš darbo rinkos. Tada ir jie prisidėtų prie ekonominės situacijos pagerinimo. Taigi ir senimas turi būti aktyvus, sveikas ir tai būtų labai geras koziris ateičiai. Taigi, ko gero, tai irgi turėtų būti viena iš svarbiausių iniciatyvų. Dabar čigonai arba Romų bendruomenė žmonės. Nekartą diskutavome šį klausimą su jumis. Vakar, pavyzdžiui, įvyko viešos diskusijos. Vėlgi sulaukėme labai garsių prašymų dėl to, kad būtų sukurta Europinė Romų strategija. Nes 10 arba 12 milijonų Romų irgi yra naudingas potencialas, išteklis, jeigu tik jie būtų apmokyti bei traukti į darbo rinką, patys pagerintų savo situaciją. Ir netaptų problema ateičiai. Dabar žmonės su negale. Dokumentai jie taip pat minimi. Bet vėlgi aš kelčiau klausimą, ar mes esame numatę pakankamai paramos tokių žmonių įtraukčiai. Taip pat minimas ir jaunimas, kitos kategorijos. Dabar mano klausimai susiję labiau su įgyvendinimo etapu. Jeigu dokumentą norima įgyvendinti, tai štai tokį klausimą užduočiau. kaip vertintumėte naują požiūrį iš viršaus į apačią? Ar jis geresnis negu Lisabonos strateginės principas? Kitaip paklausiu, kaip įsivaizduotumėte sanglodos politikos ateitį, kadangi ji, sanglodos politika, labai svarbi mums, to labiau, kad strategijoje minimas solidarumo principas. Taigi, kaip įsivaizduojate sanglaudą ir naujojoje finansinėje perspektyvoje jau po 2014 metų? Kitas klausimas. Kaip vertintumėte bendrijos politikas bei išteklius, kurie susiję su įgyvendime tapu? Atleiskite, kad taip ilgai kalbėjau. Pone Gabrielė Cimer dabar. Ačiū. Ponės komisarė, atleiskite, tačiau mano galva pateiktoje strategijoje pasigandu netgi vizijos užuominos, pirmiausia, kalbant apie socialinį atskirtį, skurdą. Tikėjausi, kad komisija pasisems įkvėpimo iš jungtinių tautų, iš ten vykstančių diskusijų dėl kovos su skurtu, tačiau dėja dokumentai nieko panašaus nerandu. Suprantu, galima ir toliau manyti, jog taikome santykinę skurdo sampratą, tačiau nesuprantu, pavyzdžiui, kodėl įvardinant skurdo tikslus minite tik 20 milijonų žmonių, kuriems nevagrėsia skurdo rizika, kodėl tik jų atžvilgių norima imtis priemonių, o kaip yra su kitomis asmenų grusimis, benamiai pavyzdžiui. Vien šią žiemą šimtai žmonių mirtinai sušalo, nes neturėjo pastogės. Vien Lenkijoje 220 žmonių mirtinai sušalo. Tai negalima to užmiršti ir dangstytis formaliomis formuluotėmis. 20 milijonų žmonių, kuriems neva grėsia skurto rizika. Taigi vėlgi matome, jog pateikiamas nežinia iš kur paimtas, nesužiūrimas, nesukontroliuojamas skaičius. Panašiai, kai buvo elgiamas ir Lisabono strategijos atveju. Ten buvo apskritai kalbama norima iš esmės padinti moterų žimtumą nemato tikslo ir pasiekta. Ar tai reiškia, kad dabar moteris laimingos, dirba ir joms neberūpi, kokiamis sąlygomis jos dirba, kokį darbą dirba. Vien Vokietijoje, pavyzdžiui, apie 42 procentai visų dirbančių moterų dirba tik tai dalį darbo laiko. Tarp vyrų tokių nepilną darbo dienančių dirbančių tai yra tik 6 procentai. Tai negalite iškišti mums kažko už gerą, kas nėra gera. Taigi kalbėkime konkrečiai ir sukurkite rimtą, solidžią viziją, kuri iš esmės prisidėtų prie skurdo bei socialinės atskirties e, Europoje eliminavimo. O nesidangstykite bendrais žodžiais, bendromis frazėmis. Nes po penkerių metų sakysite, jog pasiekė tą 20 milijonų žmonių tikslą, nors gatvės ir toliau guliais benamių uh, daug. Uh, uh, Na, negalima sakyti, kad pažangos išmatuot negalima. Manau, kad svarbus pasikeitimas buvo tai, kad gebėjimas numatyti tokį gerą, e, sakyčiau, viziją yra pamatuotas dalykas, nes tikrai sąlygos pagerėjo, pažangos būtų. Ir tą galima pasakyti, remiantis bendrais ekonomikos rodikliais ir taip pat socialiniais rodikliais. Būtent dėl to mes šiandien galime pasitikėdami savim sakyti, kad ES lygių ir individualiuose skiriuose valstybėse narėse galima matyti pažangos. Galima aiškiai nustatyti, kiek žmonių patiria skurdo grėsmę ir kaip tos problemos turėtų būti sprendžiamos. Aišku, būtų idealu skurdą per dešimt metų sunaikinti visai. Būtų dar idealiau. Per metus tą padaryti. Dar geriau būtų, jeigu skurdo neliktų jau rytoj. Tačiau klausimas būtų toks, o ką realistiško mes galim planuoti. ką galim nuveikti remintis tomis gairėmis, kurią turime mes, ES institucijos. Aš suprantu, kad nereikia galbūt kalbėti apie dešimties metų strategiją jau dabar, kad reikėtų labiau galbūt susitelkti prie to, ką galime padaryti per metus, per 2010-uosius. Nes dabar esame pačiame krizės epicentre, socialinė krizė taip pat E, mus purto lygiai taip pat kaip ekonominė. Problema yra štai kokia. Mes neturime jokios panacėjos šiai kriziai spręsi. Ekonominė ir finansinė krizė nebuvo numatytas nei teisės aktuose, nei e, fare e, ekspertų projektuose, nei kur nors kitur. Ir net geriausi prognozuotojai nesugebėjo mums pasakyti, ką reikėtų idealaus tokio nuveikti. Tačiau aš manau, kad žvelgiant realistiškai, 2020 m. strategijos dokumentas yra gerai parengtas, tekstas yra geras, mums reikia daugiau finansinio reguliavimo, reikia investicijų, reikia kad būtų gyvendinama ekonomikos gaivinimo programa. Na, o gera darbo vieta nėra kaip kažkokia labai abstrakti idėja pateikiama, tai yra teisė žmonėms. Ten yra kalbama ir apie kiekybinius, ir apie kokybinius aspektus, kalbant apie darbo vietų kūrimą. Taigi svarbiausias dalykas yra, yra atsakomybė tenkanti mums visiems. Dėl atsakomybės svarbu kalbėti ne tik ES viduje apie tai, bet staigų, bet taip pat labai svarbu tarptautinėse institucijose kelti atsakomybės klausimą. Kai dėl vyresnių žmonių buvo klausima apie juos, galėčiau pasakyti štai, ką mes turime planą, e, įtraukiant vyresnius žmonės į veiklą. Mes pirmiausia kalbėjome apie tos instrumentus, kurie būtų skirti jauniems žmonėms, juos įtraukti į rinką. Žinoma, būtų svarbus ir instrumentai, kurie padėtų vyresnius sugražinti į darbą. Tačiau tai yra du klausimai, kuriuos reikėtų nagrinėti atskirai. Nes būtų galbūt skirtingos to įdarbinimo talikos ir sąlygos ir bendrai e, galimybės kitos. To turime nepamiršti. E, demografiškai įvyko svarbių pasikeitimų pastaruoju metu ir manau, kad artimiausių laikotarpių mes turėsime tai turėti omeny. Kai renksime žalėje knygą dėl pensijų, turėsime taip pat šį aspektą įvertinti darbuotojų situaciją, pensininkų situaciją, e, žmonių, kurie peržengia 55 metų ribą situaciją, visą tai bus tie klausimai, kurie mums turėtų rūpėti. Ir iki 2012 metų mes turėtume priimti konkrečias labai priemonės. Tai irgi yra tie dalykai, kurių per naktį neišspręsi, tačiau mes galime pastebėti, kad problema yra stebėti, sekti procesą, siūlyti sprendimus. Galbūt ir anksčiau reikėjo šį beitą nuveikti, nes demografinių požiūrių buvo galima numatyti, kas vyks, kadangi jau nuo pastarojo dešimtmečio pradžios buvo aišku, kokios tendencijos vyks, vystosi demografijos rytyje. Tačiau mes bandome tą daryti dabar. Norime dirbti kartu, svarbu atlikti darbą valstybėse narėse ir mes norime dirbti kartu padedant šią problemą spręsti sanglaudos politiką. Buvo klausta, ar matau sąsajų tarp 2020 strategijos ir sanglaudos instrumentų. Manau, kad buvo teisingai pasakyta, kad į sanglaudą turime žiūrėti ne tik kaip instrumentų kažkokių priemonių rinkinį. Tai turi būti ir tikslas, kurio svarbu siekti. Apie tai detaliau des, diskutuosime tada, kai peržiūrėsime ES biudžetą, kai žinosime, kiek lėšų turime sanglaudai skatinti. Romų klausimas. Aš jau sakiau, kaip mes žvelgiame į kovą su skurdu. Ir manyčiau, kad mes turėtume tikėtis ne tik mažinti skurdą, tikėdamėsi, kad vieną gražią dieną ekonomika atsigaus ir visos problemos išsispręs savaime. Tiesiog yra specifinių problemų, kurios iškyla specifinėms visuomenės grupėms. Tos e, atskiros visuomenės grupės atsiduria visuomenės užrybyje. Jos neturi galimybės patekti į darbo rinką, negauna išsilavinimo savo šalise. Būtent dėl to mes Norime sustiprinti politiką nukreiptą spręsti Romų problemas. Viename iš komunikatų, kurį rengė ponė Reding ir aš, ir kurį pateiksime šio mėnesio gale, mes pateiksime savo nuomonę. Į Kordovos vadovų sustikimą taip pat vyksime ir kalbėsime šiuo klausimu. Kalbėsime, kokios, kokią politiką siūlo Europos komisija šioje srityje. Pirmininkė, ačiū. Ketvirtasis klausimų turas. Pirmąjį užduos ponia Evelyn Renjė, paskui ponia Šrodė. Ponia Renjė, prašau. Pone komisarė, norėčiau užduočiau tris klausimus, tačiau prieš tai norėčiau pasveikinti jūs dėl to, ką pasakėte Austrijos žiniasklaidai socialinių ir ekonominių klausimų, klausimais, ypač dėl Austrijos bankų vaidmens. Tikrai retai išgirsi tokius konkrečius žodžius. Na, 25 e, metų e, jaunuolio amžius mane domina ir manau, kad e, mokymo ir profesinio rengimo kla... sistema yra labai gera ir leis um, pasirengti jiems darbo rinkoms regalamams. Taigi norėčiau paklausti, kaip yra su tiems, kurie yra vyresni nei 20 metų ir jiems galima taikyti šią sistemą. Toliau, kova su skurdu. Taigi norėčiau paklausti, kaip komisija įsivaizduoja kovą su skurdu, jeigu strategija 2020 ir dokumente daroma tiek mažai nuorodų į viešasias paslaugas, nes šios yra labai svarbios stabilizuojant visuomenę ir todėl joms tenka didelė svarba. Na ir norėčiau manyti, kad komisija šios viešosios paslaugos taip pat turėtų būti svarbios. Trečiasis klausimas yra susijęs su busimais socialiniais minimaliais standartais. Na, iš. Nebuvo aiškiai pasakyta, kaip gali atrodyti minimalių socialinių standartų ateitis. Na ir tarsi mažėja atitinkamų komisijos iniciatyvų. Aš galvoju apie atitinkamų standartų keitimą, apie darbo laiko restruktūrizavimą ir taip toliau. Čia yra didelis rytis. Kiti kalbėtojai taip pat lietė šį klausimą. Taigi, mano manimu, tai iš tikrųjų tie minimalus e, socialinis standartai yra labai svarbi priemonė. Ačiū. Pane Šrėdė, pone komisarė, norėčiau uh, e, išsameu pakomentuoti du dalykus, kurie jau buvo minėti ir dėl kurių atsak, atsak, jūsų atsakymai, mano manimo, nebuvo pakambakiam išsakus. Pirmiausia, tai ekonom, ekologiškos žalios vietos, darbo vietos. Na ir tikrai stebina tai, kad nežiūrint viešų diskusijų komisijos prioritetų, vis dėlto komisija ne, nesusiję dokumente e, ekologinės e, ekonomikos ir užimtumo. Vienas kolega jau kėlė atitinkamą klausimą. Ir kėlė taip pat e, labai jautrus klausimas, tai yra kokia naujų darbo vietų kokybė, kokius pagrindinius principus turėtume sėti su naujų darbo vietų kūrimu. Tai yra, kad naujos kūrimas darbo vietos nėra pakankamai kokybiškos ir nepakankamai skiriama dėmesio šiai problemai. Taip pat perėjimas. Tai taip pat yra svarbus dalykas. Buvo atlikta nemažai tyrimų, kurias atliko uh, darbo inspekcijas, atitinkamas agentūros ir nėra pakankamai uh, atsižvelgiama į tų tyrimų rezultatus? Kaip padėti tiems žmonėms, kurie praranda darbo vietas, kaip atsižvelgti į žmonių baimės prarasti darbo vietas, kaip, e, kokios priemonės yra taikomos, pavyzdžiui, keliant kvalifikaciją ir, ir perinant prie naujos žaliosios ekonomikos, kaip elgtis to perinamojo laikotarpio metu. Ir aš manau, kad uh, strategija 2020 būtų labai tinkama, randant atsakus į šios klausimus, tačiau nieko nerandu šioje strategijoje. Ir manau, kad komisija jau dabar turėtų konkrečiai vardyti tikslus, nors galima teikti, kad tie tikslai vėliau įsilies į atitinkamus teisės aktus. Dėkoju. Merci, Madame Regina Bastos. Dėkoju, ponia Bastos, po to kolega Kristensen. Muito obrigada, Sr. Presidente. Gostaria de começar por cumprimentar o Sr. Comissário. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėjau pradėti nuo sveikinimų ponui komisarui. Ačiū už tą tokį skaidrų e, dokumento pristatymą. Aš manau, kad mes turime būti realistai, nes gyvename krizės laikotarpį. Krizė pasiekė savo piką, ypač socialinėje srityje ir taip pat turime pripažinti, kad nedarbas taip pat pasiekė piką. E, Norėčiau paminėti keletą dalykų dėl strategijos 2020. Mes turime, manyčiau, laikytis ilgalaikiškesnės taktikos. Turime kurti socialinę rinkos ekonomiką, kuri būti sąžininga ir kuri padėtų kovoti su atskirtimi. Taigi skubiausias, pirmiausias tikslas turėtų būti spręsti krizės iššūkius ir padidyti skaičių žmonių, kurie galėtų grįžti į darbo rinką. Jūs kalbėjote taip pat apie dar vieną dalyką, kalbėjote apie jaunų žmonių integravimą į darbo rinką. Kalbėjote apie gairias, kurios būtų skirtos padėti žmonėms grįžti į darbą ir kalbėjote apie priemonę, kuri galėtų būti tam panaudojama, Erasmo programa, konkrečiai buvo minima. Ar yra numatytas koks nors darbų kalendorius toms priemonėms parengti ir panaudoti, kaip yra konkrečiai su darbų kalendoriu kalbant apie Erasmo programą. Dar vienas tikslas, man atrodo, yra toks labiau prieštaraujantis viskam, kas buvo pasakyta, o būtent e, kalbėjote apie pagyvenusių žmonių išlaikymą darbo rinkoje. Mes suprantame, kad poreikis galbūt egzistuoja, nes Europoje kyla demografinių problemų, rimtų problemų, žmonės gyvena ilgiau ir tai yra labai geras dalykas, bet tuo pat metu dėl to kyla papildomo finansinio spaudimo valstybių narių resursams. Aš norėčiau sužinoti, kaip jūs ketinate sutaikyti senesnių žmonių poreikius darbo rinkoje ir taip sakant, aktyvų senėjimą, kad žmonės liktų ilgiau darbo rinkoje, būtų aktyvus. Ar turite jau savo darbo tvarkėje numatęs kažkokių tikslų ar darbų, kalbant apie e, pensinio amžiaus pailginimą, kalbant apie mažas ir vidutinės įmonės. Jūs minėjote apie tai e, ekonomikos reikalų komitete, o mes savo komitete kalbame pirmiausia apie darbo vietų kūrimą. O darbo vietas kaip tik ir kūrė smulkus ir vidutinis verslas daugiausiai ir ne tik Europoje. Kai dėl kažkokios politikos konkrečios smulkiam ir vidutiniam verslui, ar jau turite ją tokią? Koks koordinavimas yra numatytas šių klausimų sprendimui? mes pasimokėme iš Lisabonos strategijos šio beito, nes ši strategija nesuveikė taip, kaip turėjo. Valstybės narios, narės turėjo strategijoje numatytus tikslus pačios įgyventinti, o dabar vienas iš panaudotų, viena iš panaudotų priemonių yra štai kokia tiksliau įgyvendinant tai Lisabono strategiją buvo remiamasi atvirojo koordinavimo metodu, bet kaip jūs žinote, tarp valstybių narių tai nesukėlė didžiulio entuzijazmo. O dabar sakote, kad tą metodą reikės sustiprinti. Kaip jūs įsivaizduojate, tas koordinavimas galės vykti, jei valstybės narės turės sustelkti prie socialinių priemonių, kaip pagerinti tos strategijos 2020 gyvendinimą. Ačiū. Ačiū, kolega Kristinsen. O tak til komisæren for e, redegørelsen. Dėkoju, ponė pirmininkė. Leiskite padėkoti komisarui už atvykimą į posėdį. Strategijoje 2020 matau ir visai gerų elementų. Aišku, visada galima klausti, ar pakankamai ambicingi tie tikslai išsikelti. Prieš kalbant apie strategiją 2020, norėčiau paminėti du skirtingus instrumentus, kurie dokumentai yra minimi. Tai yra instrumentai skirti biudžetams sanuoti ir paskui toliau yra kalbam apie pačią strategiją 2020. Ir čia man kyla tam tikro susirūpinimo. Biudžeto, nacionalinių biudžetų sanavimas ir išlaidų mažinimas gali labai stipriai įtakoti strategijos 2020 įgyvendinimą. Gali nutikti taip, kad neužteks lėšų tai strategijai įgyvendinti. Dokumente be kitako visiškai yra nekalbama apie dempingą. Danijos vyriausybė, Danijos parlamentas reagavo į šitą strategiją 2020. Buvo sakoma, kad komisija turi dėti papildomas pastangas, kad socialinio dempingo nebūtų, kad būtų jam užkirstas kelias. Kai dirbi savarankiškai, situacija atrodo visiškai kitokia, nes komisija turėtų tai apibriežti labai aiškiai, kas yra savarankiškai dirbantis asmenys. Danijoje kasmet 9 milijonai žmonių kerta sieną, kad galėtų keliauti dirbti į Vokietiją. Būtent dėl to ir atsiranda tų fiktyvių e, savarankiškai dirbančių darbuotojų, uždirba 3-4 eurus už darbo valandą. Šie žmonės dirba tikrai labai prastai apmokamus darbus ir aš manau, kad būtinai reikia kažką padaryti, sprendžiant šią problemą. Uh, uh, Dėl fiskalinio konsolidavimo. Mes norėtume išvengti pernelyg ankstyvo fiskalinio konsolidavimo, mokestinių priemonių konsolidavimo. Mes kalbėjome, kokiu problemu iškyla šioje srityje. Kalbėjome apie išeimo iš krizės strategiją finansų rinkos kai kuriuose valstybėse dabar tiesiog diktuoja, kokiomis priemonėmis reikėtų remtis išeinant iš krizės. Ir mes žinome, kad fiskalinė politika yra vykdoma skirtingai atskirose valstybėse narėse. Turime nepamiršti, kokių socialinių implikacijų tai turi ir kokių implikacijų tai turi užimtumai. Aš manau, kad turime pasakyti, kad šį klausimą kelsime savo darbo tvarkė artimiausių metų. Europos sąjunga turi bendradarbiauti su valstybėmis narėmis, su jų parlamentais, svarbu e, išsiaiškinti, kad priimtos priemonės atitinka keliamus tikslus, kurie minimi 2020 m. strategijoje. Iš tokio pobūdžio dokumento būtų sunku tikėtis, kad jame būtų kalbama apie socialinį dempingą. Aš manau, kad tai yra labiau pasiekmi susijusi su tuo, kad skirtingose valstybėse narėse egzistuoja skirtingos pajamos žmonių. Problema egzistuoja, suprantu. Galbūt socialinė darbo tvarkė yra tas dalykas, kur turėtų būti skiriama daugiau dėmesio, kur būtų galima numatyti parengti dok, specialų dokumentą. Būtent ten turėtų būti kalbama apie tai, kaip kovoti su tų pajamų skirtumais didžiuliais valstybėse, didžiuliais pajamų skirtumais valstybėse narėse. Jūs žinote, kad svarbu yra pirmiausia diskutuoti Ispanijos pirmininkavimo metu tai yra numatyta ir svarbu, kad būtų teikiami teisėkuros pasiūlymai šią temą. Smulkus ir vidutinis verslas. Kalbant apie darbo vietų kūrimą, manyčiau, kad svarbu turėti pramonės politiką. Ne vienas komisaras diskusijoje minėjo svarbiausius aspektus šioje srityje. Yra galimybė sustiprinti tam tikras priemonės, kurių tikslas būtų mažinti biurokratinę naštą finan... E, mažoms ir vidutinėms įmonėms, suteikti mikrokreditus, ir taip toliau. Priemonių yra, aišku, magiškų jokių sprendimų nėra, jokios panacėjos neturime, tačiau turime e, tam tikrą instrumentų paletę, kurie gali būti naudingi ir pakreipti reikalus teigiamą linkme. Pensinis amžius. Ir mano siūlymai šią temą. Kalbant apie pagyvenusius žmonės ir jų vaidmenį visuomenėje ir darbo rinkoje, galėčiau pasakyti štai ką. Ne visada pakankamai atsižvelgiama į pensinį amžių, kalbėdami konkrečias priemonės. Tačiau kalbėdami apie aktyvų senėjimą ar panašius klausimus mes prie to aspekto sugrįžtame. Darant išvadas yra nesunku pamatyti, kad kalbant apie pensinio amžiaus reformą, mes matome, kad pensinio amžiaus ilginimas nėra tik ekonominės krizės pasiekmė. Tiesiog reikia pasakyti, kad tai yra demografinių pasikeitimų rezultatas. Turime aiškiai tai pasakyti ir turime žvelgti šį klausimą realistiškai. Kai dėl jaunų žmonių mes turime sudarę tam tikrą tvarkaraštį. Dėl, to, dėl tos pirmosios darbo vietos šiemet buvo parengta speciali schema ir mes tikimės, kad nuo kitų metų ta schema galės būti sėkmingai gyvendinama, nuo 2011. Ketiname susitelkti prie to, kad atsirastų daugiau sąsajų tarp darbo vietų ir e, to, ko siekia jauni žmonės. E, ketiname remtis Euronest tinklu šios klausimus sprendžiant. Taigi turime darbų tvarkarišti, tai nėra labai tolima ateitis Tiesiog turime spręsti aktualiausias problemas, kurias iškėlė krizė. Kai dėl viešųjų paslaugų jau yra daug kas nuveikta šioje srityje, tai yra ribotos apimties dokumentas, tačiau diskusija šiais klausimais vyksta Aš bendradarbiauju su komisaru Barnier. Jau keitėmės nuomonėmis dėl šito dalyko. Ir tai yra mūsų abiems rūpimas klausimas, gal nepakankamai pabrėžiamas, kaip jūs norėtumėte, kad būtų pabrėžiama. Tačiau žinokite, kad darbas šio klausimu vyksta su Europos parlamentu, prie šių diskusijų taip pat grįšime. Ką mes manome apie 15-20 amžiaus žmonės. Manau, kad tikslas turėtų būti labai aiškus. Mes iš Lisabonos strategijos pasimokėme tam tikrų dalykų ir turime kalbėti dabar apie švietimo svarbą. Ir labai svarbu, kad iš mokyklų žmonės turėtų galimybę patekti į darbo rinką. Svarbu numatyti pakankamai aukštus įdarbinimo, aukštas įdarbinimo galimybės šio amžiaus grupės žmonėms. Svarbu kalbėti apie mokymus, švietimą ir, aišku, numatyti galimybės iš tos fazės pereiti sėkmingai darbo rinką ir įgūdžius pritaikyti. Čia turime formuluoti konkrečius tikslus, turime numatę ir gairias tam tikrą šioje srityje, turime numatę konkretų skaičių, procentą, kiek ketiname sumažinti e, skaičių jaunuolių paliekančių mokyklą neužbaigusius mokslų. E again and again discussions about uh, the open method of coordination. Atvirasis koordinavimo metodas. Kaip jį sustiprinti, kaip įgyvendinti. Prie šio klausimo, manyčiau, turėtume grįžti šiek tiek vėliau, kai kalbėsime apie 2020 m. strategijos praktinę pusę. Merci, nous... Pirmininkė, ačiū. Pereidame prie paskutinės klausimų grupės Antigonė Papadimopulos ir paskui Tomas Hendel. Pone Papadopulos, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone komisarė, aš taip pat norėčiau pasveikinti Jūs atvykus į mūsų posėdį. Mano klausimai yra aiškus. Jeigu pasižiūrėtume aplink save, pamatytume, kad yra tokių e, šeimų, kurios verčiasi labai sunkiai. Yra e, tokių šeimų, kur vaikus augina vienas iš tėvų. Problemų yra. Ar nemanote, kad planavimas turėtų būti nukreiptas labiau į konkrečius tikslus, kad visos šios žmonių grupės galėtų patirti matomesnių rezultatų? Tai pirmas klausimas. Antras klausimas būtų susijęs su strategija 2020. Aš manau, kad ta strategija yra labai ambicinga. Manau, kad ji turėtų būti dar labiau paprastesnė ir orientuoti konkretesnius tikslus. Nepakanka kalbėti vien apie kovą su ekonominė krize ar socialinė ekonominė Europos modelį. Visas ES šalis krizė e, supurtė skirtingai. Mes žinome, kad ekonomikos atsigavimas taip pat bus skirtingas atskirose šalise, nes problematika skirtinga. E, kyla klausimas, kaip galima taip optimistiškai ir ambicingai žvelgti į ateitį, kaip galima manyti, kad padarysim viską, kad tos problemos bus išspręstos lygiai taip pat greitai visose ES valstybėse. Nes situacija skirtinga, tai kodėl turėtume taikyti tą patį metodą visiems? Be kita ko, nereikėtų susitelkti tik prie teorinių dalykų, turime išsiaiškinti, kaip tai pavyks praktiškai įgyveninti. Mums reikia politinės valios, kurią demonstruotų visos valstybės narės. Ar ji yra? Mums reikia realistinės strategijos, koordinavimo ir, ir bendrų pastangų. Ar tai egzistuoja? Reikia priežiūros mechanizmo tai strategijai gyveninti. Ar yra jau tas mechanizmas, ar jis aiškus, ar tikslus. Taip pat e, reikės ir koreguojamųjų veiksmų, kas tuo užsijims, kas tai darys. Ir galiausiai reikia taip pat numatyti palyginamus rodiklius visoms šalims. Reikia numatyti konkrečiai skaičiais paremtus tikslus. Ar jau tie rodikliai kokybiniai ir kiekybiniai egzistuoja? kas patikrins, kaip įgyvendinama yra tai, kas yra siūloma. Mes žinome, kad kova su neligybė yra svarbus dalykas, kova su skurdu taip pat. Tūkstantmečio tikslai buvo ta patirtis, pavyzdžiui, kuri mūsų optimistiškai nenuteikia. Tad kaip galim būti optimistai dabar, kai ta strategija 2020 metų e, dar tebėra tik žodžiai, Maničiau, kad mums, mums turėtų tikinti darbai, o ne žodžiai. überrascht. Ich habe das. Na, mane kiek nustebina, na, kai pirmininkė jungia mikrofoną kažkaip yra interferencijų. Pone pirmininkė, pone komisarė, gerbiami kolegos. Norėčiau pasidalinti tuo įspūdžiu, kuris sustaro Vokietijoje tokių diskusijų metu ir kaip mes jas apibūdiname. Tai mes šitai vadiname tarsi bandydami pasiekti nemanomą dalyką. Na, panašių žodžių girdėjome ir iš Pytlos, ir iš Baroso. Dar vienas dalykas tai, kas numatyta 2020 strategijoje, tai apie ją galėčiau pasakyti, kad tik ten tik tais įspūdis daromas, kad bandoma bus įtraukti e, skurdžias visuomenės grupės į visuomenės procesus. Norėčiau priminti profsąjungų, kitų organizacijų kritiką mes norime išanalizuoti, kod, turėtume išanalizuoti, kodėl nepasitvirtina Lisabono strategija ir pernelyg skubotai nesiūlyti naujos strategijos. Dabar dar keltas klausimų. E, pirmąjį Lisabono strategijos įgyvenimo fazę baigėsi tuo, kad buvo sukurta 60 procentų naujų darbo vietų, bet jos yra labai prastos, prastas apmokėjimas ir prastas socialinis garantijos. Uh, Taigi norėčiau paklausti, ar iš tikrųjų verta kurti tokias darbo vietas, numatyti kaip tikslas, jeigu žmonės negali iš jų gyventi. Ir po to jam reikia mokėti išmokas. Toliau, dokumente kalbam apie tai, kad reikia stiprinti socialinių partnerių pajėgumus. Tai gera formulė, gražiai skamba, bet už jos niekas neslypi. Nes uh, Teisingumo teismas yra priemęs nutarčių, kurios yra priešiškos profsąjungos bei tarifiniams susitik... kolektyviniams susitarimams. Baroso kalbėjo apie tai, kad mm, negalima pakirsti tokių teisių kaip įstatymų teisės streiką ir panašiai, nes jos yra labai svarbios Europos socialiniam modeliu. Taigi kaip ketinate išsaugoti tas teisės? Mm. Ponas Ludviksonas. Ačiū, ponė pirmininkė. Man tikrai labai džiugu Jūs čia matyti, ponė komisarė. Tikiuosi, kad turėsime dar ne vieną progą su Jumis susitikti, o tai padės keistis nuomonėmis ir palaikyti dialogą, nes manau, kad būtent dialogo būdu priimami geriausi sprendimai. Aš pabandžiau palyginti Lisabono strategiją su šia 2020 metų strategija ir matau, kad iš tiesų naujojoje yra mažiau tikslų ir tie tikslai dažnai yra lengviau išmatuojami. 2020 metai nėra tokia jau tolima perspektyva, žinant, kaip greitai laikas bėga. Mes žinome, kad nupereiti nuo žodžių prie veiksmų taip pat reikia tam tikro laiko. Tad kaip veikti, kad dirbama būtų greitai kaip padaryti, kad ši 2020 strategija jau nuo prieimimo nebūtų nugrūsta į kokį nors stalčių. Reikėtų, kad tas dokumentas būtų aktualus, kad jį nuolatos turėtume po akimis, kad galėtume pasitikrinti pagal tą dokumentą, kaip judama į priekį. Svarbu, kad būtų nuolatos rengiami pranešimai šiame komitete ir parlamente apskritai apie tai, kaip 2020 m. strategija veikia ir kaip pasiekiama tų tikslų. Pritariu kritikai, kurią išsakė ponas Serkas. Nekartosiu jų čia tų kritinių pastabų. Aš manau, kad pereiti nuo darbų prie veiksmų yra tikrai e, svarbu, yra laikas. E, nereikėtų, kad 2020 metais pastebėjome, kad nepadarėme to, ką būtume galėję padaryti, jeigu dirbę kitaip. Padaryti kažką, ką būtume galėję, yra vienas dalykas, bet nepadaryti to, ką gali, tai yra nusikalstama. Uh, uh, Dėkuoju. Sveiki atvykę pas mus, ponė komisarė. Dėkuoju už tai, kad skiriate laiko diskusijoms su mumis ir aš turiu nemažai klausimų ir einant laikui klausimų vis daugiau. Taigi specifinis klausimas, jis yra susijęs su tuo pranešimu, kurį turiu parengti šio komiteto vardu dėl uh, e, socialinių interesų ateities. Taigi norėčiau sužinoti, kaip jūs žiūrite į tokią mintį, kad reikėtų parengti direktyvą skirtą socialiniams paslaugoms. Labai malonu, kad jūs, komisaras Barnier, kalba apie socialinės paslaugas, tačiau norėčiau žiūrėti, kaip jūs į tai žiūrite. Nes jūsų vaidmuo šioje srityje iš kur asmenis. Jau buvo minėta skurdo klausimas Europoje. Mm Na ir 85 milijonams Europos piliečių kyla skurto grėsmė ir jau jie gyvena skurte. Na, tai tikrai dideli skaičiai ir todėl negalima pasikliauti vien tuo, kad e, ekonominis pakilimas padės išspręsti skurdo problemą. Visi atlikti tyrimai rodo, kad prieiga prie ypač bendro intereso socialinių paslaugų yra asmeninis elementas, kuris leidžia žmonėms išvengti skurdo grėsmės arba tiems, kurie jau gyvena skurte, palengvinti gyvenimą. Taigi bendro intereso, visuotinės svarbos socialiniai nes paslaugos yra asmeninis dalykas sprendžiančią problemą. Ir aišku, labai svarbu yra jų prieinamumas, kokybė bei ima, gebėjimas jas apmokėti. Lisabono strategija, tai minama metinėme protokole, apie tai kalbama ir aš tikiuosi, kad bus sukurtas atitinkamas teisinis pagrindas, e, kuris leistų atitinkamai teikti visuotinės svarbos paslaugas Europoje. Nu, dėl platesnių klausimų, kaip, pažiūrėjau, socialinė raida Europoje. Tai Titanikas nuskendo ne dėl to, kad jis buvo prastai sukonstruotas dėl inžinierinių klaidų, bet jis nuskendo todėl, kad po Vaterlinėje jis susidūrė su uh, ledkalniu. Dabar mes turėtume statyti tik tokius laivus, kurie neskestų, bet atrodo nepasimokėme iš praeities klaidų. Nesutinku su jumis dėl to, kad jūs sakote, kad tekste nesižvelgiama į dabartinę situaciją. Jau nuo 10-mečio pradžios mes jau gilinomės į panašius klausimus, o dabar finansinė sistema parklubdė ant kelio ekonomiką. Ir tikrai norėtųsi nepamiršti, kad jeigu formuluosime pernelik liberalią politiką, jeigu nespręsime finansinių rinkų kontrolės klausimą, tai tai ir vėl pasikartos. Ir būtent mes, politikai, čia turime atsakomybę ir turime prisimti atsakomybę už kontrolę. Pradėsiu nuo pabaigos, sako komisaras. Manau, kad panašiai suprantame krizės priežastis Ir visiškai pritariu komisarui Barnie ir jo pastangoms reglamentuoti finansų sistemą. Taip pat manau, kad, kad ilgalaikėje perspektyvoje Europos ekonominė ir socialinė reikia, reikia koreguoti, numatant atitinkamus mus tvarkarašius. Tačiau vis dėlto tokio GDP, bent BDVP nu, nuosmukio ES istorijoje nebuvo. Čia vienintelė paralelė būtų tik tais didžioji depresija ir krizė ketvirtame praeito tūkstantmečio dešimtmetyje. Ir į visą tai reikia atsižvelgti. Na, matote, kad komisija parengė dokumentą labai greitai. Ir tai padarėme todėl, kad manome, jog tokia situacija tikrai reikalinga dokumentas, kuris gal nebus labai išsamus ir konkretus, galbūt jame nebus aprimta, apimtos visas detalės, tačiau jame bus nubriežta kryptis pažangai, kurios labai trūksta. Ir dabar svarbiausia pasiekti, kad taryba palaikytų šį dokumentą ir nepritarti tą tai minčiai, kad su skurdu galima bus kovo, kovoti padidin, padidinant užimtumą, o taip pat kovoti su ta idėja, kad e, verslininkiška veikla taip pat automatiškai padidins užimtumą. Visiškai sutinku, kad kova su skurdu kaip tikslas yra esminis, o taip pat ir socialiniai truktis bus esminis elementas kovos su skurdu direktyvoje. Na, aišku, reikia nepamiršti didžiulių skirtumų, kurie egzistuoja tarp valstybių narių, o taip pat ir tos įvairovės, kurią minėjau savo įžangoje. Man rodos, jau ankstesnėme susitikime su komitetu minėjau šios dalykus ir tiesiog mes dabar parengiamajame etape mes bandome užtikrinti atitinkamą kokybę viešų paslaugų, prieinamumą, įperkamumą ir po to žiūrėsime, kaip elgtis toliau. Na, įdomu buvo išgirsti tai, jog ši strategija buvo įvertinta kaip labai abicinga. Nors, kai kalbėjo apie Lisabono strategiją savo laiko, taip pat buvo sakyta, kad reikia nubrėžti ambicingesnius tikslus. Ir ambicijos komisija turi sieti su realizmu. Ir aš manau, kad tai ir atsispindi dokumente ir manome, kad e, šis dokumentas atitinka ir analitinės metodologijos bei praktinio gyvendinimo reikalavimus. Na, vėliau, aišku, reikės e, reguliariai teikiamų ataskaitų. Mes taip pat turėsime skatinti tuos, kurie atsiliks, nepadarys pakankamai mos pažangos. Ir taip pat turime sukurti atitinkamos paskatos instrumentus tam, kad valstybės narės savo lygių dėtų atitinkamas pastangas. Klausimas, reikia daugiau ar mažiau tikslų? Manau, kad svarbu yra pasiekti sutarimo ne vien tik čia, bet ir taryboje patys tikslai, kaip patokis yra gera mintis ir, aišku, svarbu nusistatyti pagrindinius tikslus, kuriais remintis galėtume sudaryti platesnę darbo atverkę. Galbūt darbo atverkė nėra pakankamai nušviesta dokumente, tačiau manau, kad tie pasirinkti tikslai yra tikrai patys svarbiausi. Ir po to jau rengiant veiksmų planus skirtus konkrečioms politikos rytims, konkrečioms socialinėms grupėms, jau galima bus numatyti daug konkretesnės detalės. Ačiū, ponė komisarė. Norėčiau užduoti ir aš dar jums klausimų. Na ir jeigu kolegos dar norėtų pasakyti, tai tuomet leisim jums klausyti spontaniškai. Ta 2020 metų strategija yra toks dokumentas, kurią aš būčiau, panu, būčiau norėjus pavadinti solidarumo e, ir atsparos, jeigu taip galima sakyti, strategija. E, visa tai, man atrodo, būtų buvę svarbu, tačiau nežinau, ar strategija patinka tikrai visiems komiteto nariams. Išklausėte jų nuomonę ir turbūt jūs supratote, kad e, ne visi Kolega Tomas man nurodė, kad šis dokumentas e, sulaukė iš ankstinių konsultacijų. Socialiniai partneriai dėl to diskutavo. Jūsų vietoje man būtų šiek tiek nepatogu, nes socialiniai partneriai savo nuomonę galėjo pasakyti, tačiau remiantis tokių keistų pagrindų, dokumentų, kurį paminėjo Tomas Mann. Lapkričio 24 dieną 2009 metų jis pasirodė, jūs dar nebuvote komisaras tuo metu ir tuomet e, tas dokumentas nieko nebuvo susijęs su tais komisarais, kurie šią strategiją įgyvendins. Bent jau mums tai yra tas signalas, kad dokumento rengimo pagrindas demokratinių požiūrių yra šiek tiek probleminis. Žvelgiu į darbų tvarkaraštį, kuris siūlomas jūsų dokumento paskutinėme lape. Mane stebina pora dalykų. Pirmiausia, visa 2010 metų pirmą fazę, kai yra priimamas dokumentas, Europos parlamentas net neminimas. Manau, kad tai yra ženklas tos privilegijuotos partnerystės komisijos ir parlamento, ar ne? Tačiau vis dėlto teks Europos parlamentą įtraukti į šio klausimo sprendimą. Antras dalykas, konstatuoju, kad, la, kad spalį vėl bus diskusijos dėl tam tikrų temų. Manyčiau, kad būtų naudinga mums patikslinti kaip vyks šita konsultacija, kokia dvasia jinai vyks. Ponas Kristensenas atkreipė jūsų dėmesį į socialinio dempingo klausimą. Jūs sakėte, kad neįmanoma yra numatyti, kaip tam užkirsti visokiojo paikelį, tačiau yra juk priemonių tam. Tarp tų priemonių galėtume paminėti tokią, dėl kurios pasaraisiais metais dažnai diskutuodavome. Nors žinau, kad ne viską galima įtraukti į šį dokumentą, kad dokumentas yra ribotos apimties, jūs tą minėjote bent porą kartų. Tačiau norėčiau jūsų paklausti, kodėl toks penkių raidžių sutrumpinimas, toks žodelis nefigūruoja šiame dokumente. CCCTB. Tai yra mokestinė bazė įmonėms. Kai kalbame apie socialinį dempingą, e, šis mokestis yra labai svarbus dalykas, bet gal aš nepakankamai aiškiai jį perskaičiau, gal kur nors išnašuose šią santrumpą aš dar rasiu. Galiausiai. Norėčiau jūsų paklausinėti apie tai, ką kalbėjo vienas mano kolega visai neseniai. Jūs minėjote, kad dešimtmečio planai, planavimas dešimtmečio yra svarbus dalykai, tačiau neaišku, kas įvyks artimiausių laikotarpių. Tad geriausiai būtų orientuotis į vidutinį laikotarpį. Šiandien sunku būtų kalbėti apie 2020 metų strategiją, nekreipia dėmesio tai, kas vyksta Graikijoje dabar. Kas ten vyksta? Augi tai, kad ES šiai šaliai nulatos nurodinėja, kaip jinai turėtų suprastinti savo socialinį modelį. Visos krizės metu mums buvo sakoma, kad Europos socialinis modelis yra visuomenės stabilumo, stabilizavimo garantas. Ir mums sakė, kad būtų buvę dar blogiau, jeigu to socialinio modelio nebūtų buvę. O Graikijai jiems nurodoma socialinės garantijas visokiojopai mažinti. Tai kaip su to prieštaravimu, ką daryti? Jeigu pažvelgtume Lisabono strategijos metus, pamatytume, kad iškyla nemenkų problemų. Buvo kalbama, kad svarbiausia yra darbo vietų kūrimas ir ekonomikos augimas. Dabar ekonomikos augimas mums ir toliau taip yra ypatingai reikalingas, nes jeigu ekonomika neauks, tai ir darbo vietų nebus kaip kurti. Tai, kas vyksta šiandien, mums dėja pasitenkinimo nekelia. Negaliu parduoti savo socialistų rinkėjų ir sakyti, kad man taip pat svarbiausia yra ekonomikos augimas. Na taip, taip, mes tam neprieštaraujame, tačiau ekonomikos augimas turi vykti, bet neužmirštant solidarumo ir socialinio modelio aspektų. Aš turėčiau įsitikinti, kad tas ekonomikos augimas yra tas augimas, kai kūriamos darbo vietos. Mums buvo ilgą laiką sakoma, kad jeigu ekonomika auga mažiau negu 2 procentus, net neverta svajoti, kad, aug, kad padaugės darbo vietų. Dabargi sakoma, kad augimas yra dar mažesnis. Tad štai, kaip tai suderinti ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą? Kaip pasinaudoti tuo devintuoju straipsniu, kad būtų galima priversti investuotojus e, renkti tikras e, investicijas, kurios būtų darbo vietas kuriančios Europoje ir kad nebūtų tų delokalizavimo į gamybos tiek daug atveju. Ačiū. E, Na, Pirmiausia, pasakysiu, kad komisijoje tikrai manome, jog parlamentas turėtų suvaidinti labai svarbu vaidmenį ir būtent todėl po to praeis vienai dienai, kai buvo parengtas ir paskatas šis dokumentas, aš iš karto atvykau į jūsų komitetą jo aptarti ir aptarti visų jo aspektų. O tai po to darysiu ir tolimesnio darbo metu. Nes e, sutartyje juk yra numatytas įsipareigojimas uh, konsultuotis parlamentu dėl užimtumo gairių. Ir tai yra ir pavasario darbo atvarkės dalis. Tiesą sakant, apie tai jau kalbėjau savo įžangoje. Na, iš tikrųjų, įvyko konsultacijos su socialiniais partneriais, remintis skirtingais tekstais. Aš asmeniškai susitikau su ES verslo organizacijų, profsąjungų atstovais ir aptarėme jų nuomonės. Ir vas, tačiau kita vertus labai svarbu pastebėti, jog galutinį žodį galės tarti ši naujojo komisijos kolegija na, komisarai, kompetitingi komisarai galės išsakyti savo nuomonę dėl pačių esme, esminių šios strategijos aspektų ir tai įsiliesi galtinė versija. Tai yra susiję ir su valdymu. Ir e, esame numatę parengti gan greitai integruotų gairių paketą ir ketiname atitinkamas diskusijas įtraukti ir Europos parlamentą. Šiek tiek dėl Graikijos Na iš tiesų, Graikijos klausimas yra labai svarbus. Na, iš tiesų, Graikijos atveju ekonominės ir pinigų sąjungos silpnybės labai išriškėjo pastaraisiais mėnesiais. Ir susiklostė situacija, kuri paprastai nenušviečiama krestomatinėse vadovėliuose. Ir komisija patina padėti Graikijai stabilizuoti padėtį, išsaugant socialinį modelį. Aišku, svarbiausia yra stabilizuoti Graikiją, tokiu būdu stabilizuoti eurozoną, Europos e, pinigų politiką ir kartu užtikrinti tvarios raidos galimybės Graikijoje. Kit, ankstesnėse darbo vietose teko man susidurti su finansinių krizių klausimais, teko jas analizuoti. Taigi, Graikijoje finansinė krizė nėra pirmas atvejis ES. Na nu, ir turime tam tikros patirtis, koordinuojant pristaikymo politikas, bandant užkirsti kelias skaudžiausios pasiekmėms. Ir komisija yra pasirengusi bendradarbiauti labai tamprai su Graikijos vyriausybė tam, kad galima būtų pasirinkti tinkamiausius sprendimus, tinkamiausias alternatyvas. Tačiau dėja, kai kyla finansinė panika, tai tuomet labai sudėtinga rasti idealų sprendimą. Tačiau labai svarbu nepamesti socialinės e, dimencijos, užimtumo, pažydžiamiausių grupių situacijos, tokios krizės akivaizdė. Pavyzdžiui, Vengrijoje teko imtis e, netgi griežtesnės priemonės taikyti negu dabar uh, Graikijoje, tačiau uh, buvo vyriausybė numatė galimybės, kaip galima būtų panaudoti socialinio fondo lėšas tam, kad galima būtų padėti skurdžiausiam šalies regionams, tam, kad šie išsilaikytų ir būtų išlaikytas užimtumas ir socialinė sąglauda tose regionuose. Taigi yra tam tikros patirties, kurią galima pasinaudoti. Bet vėlgi, Graikijos atvejis iš tikrųjų yra sudėtingas tiek Graikijai, tiek ir Europos Sąjungai. Bet reikia vis dėlto padėti naujus pamatus naujam augimui. Ir, ir Vengrija uh, taip pat kovoja su panomis problemomis, kaip pavyzdžiui atgaivinti ekonominį augimą, tai nėra paprastas klausimas. Na ir atsakymas yra investuoti į žmogiškosius ištiklius, į mokslinius tyrimus, vystimas, išvietimą ir e, priversti valstybės narės prisimti e, rimtesnių įsipareigojimų visose šiose srityse. Ir tokiu būdu galima būti, būtų sukurti geresnį potencialą ekonominiam augimui, tačiau tai nevyksta automatiškai ir todėl labai e, tampriai reikia koordinuoti veiksmus ir sprendimus tarp Europos komisijos ir atitinkamos valstybės narės vyriausybės dėl apmokestinimo. Pirminkė, žinau, kad tai ne jūsų kompetencijos rytis, bet vis dėlto tai yra svarbus klausimas. Taip, tai buvo ankstesnio vengrio, vengrų komisaro kompetencijos rytis. Na ir laimė galėjau perimti daug jo puikių darbuotojų, kurie dabar mane paremė mano darbe. Na ir iš tikrųjų labai sudėtinga pasiekti pažangos mokesčių derinimo srityje. Bet tai lygiai taip pat svarbu, tai yra kaip svarbu išvengti uh, socialinio dumpingo išvenkite ir mokestinio dumpingo. Labai svarbu atsisakyti netinkamos praktikos pavyzdžių. Ir manau, kad puikiai žinomos tos kliūtis, su kuriamis mums tenka susidurti sprendžiančius klausimus vidinėje, vi, vidaus rinkoje ir nors tai nėra mano kompetencijos ir veiklos rytyje, aš atitinkamose diskusijose dalyvausiu ir atitinkamai jūs informuosiu. E, Man kyla klausimas, kokį mandatą turėjo Mario Monti šiomis sąlygomis. Ponas Serkas dar regis norėjo kartelį tart žodį. Dėkuoju, ponė pirmininkė, norėčiau paklausti, ar turėsime galimybę keisti, modifikuoti šį dokumentą. Na, konkrečiai išgirdote, dėl ko esame susirūpinime. Aišku, mums labai malonu, kad e, jūs atvykote apie mus, kalbam apie tai, tačiau nesutinkame, kad poli socialinė politika yra antrinis, ant antros, antrinės svarbos dalykas šiame dokumente. Manau, kad reikia galvoti ir apie išsame migracijos politiką, kuri leistų atsižvelgti tiek į rinkų, tiek ir žmonių poreikius. Taigi norėtųsi, kad uh, um, kai kalbame apie tarptautinę darbo organizaciją, gal kalbėtume apie šios dalykus ir tai turėtų būti traukti ir šį dokumentą. Pane Cimant, minutės. Norėčiau sugrįžti prie šio dokumento ir dar kartą pasitikslinti. Jeigu strategija pasakyta, kad iki 20 e, sumažinti to 20 žmonių gyvenančių ant skurdo ribos skaičių. Tai, tai manau, kad mums reikia atitinkamų minimalių standartų ir kartu tuos standartus įgyvendinti su valstybėmis narėmis. To, uh, discuss, uh, this, uh, Na, aš sutinku, kad verta diskutuoti apie tuos minimalius visoje Europoje taikomus minimalius standartus, bet mintis dokumente įtvirtinti yra štai kokia, kad reikia sukurti kiekvienai valstybei nariai pritaikytas programas nes neįmanoma metodologijos eksportuoti iš vienos valstybės narės į kitą. Ir komisija parems valstybės narės tam, kad šios galėtų pritaik, parengti joms pačioms, jų pačių situacijai pritaikytą metodologiją kovai su skurdu, atsižvelgianti nacionalinį kontekstą. Ir tai susiję ir su dokumente nušviestais skaičiais ir aš manau, kad viso to galima pasiekti. ir manau, kad jeigu bus didelis noras keisti dokumentą, bus uh, išsakyti tie patys reikalavimai, tai bus galima keisti ir patį dokumentą. Na, vieni galbūt teigia, kad dokumentas nepakankamai ambicingas, kiti galbūt skeptiškai žiūri į tikslų kaip po tokių mintį, o konkrečiai kovos su skurdu tikslą. Na, įsiklausiau į jūsų mintis, tikiuosi, kad padarysime atitinkamas išvadas ir nebejoju, kad su, per ateinančius mėnesius bus palaikomas dialogas su parlamentu. Ačiū, ponė komisarė. Kai po klausimų tampama Europos komisijos nariu, nors tie klausimai būna tikrai labai reiklus, tai dar nereiškia, kad bendrauti tampa lengviau. Europos parlamento nariai yra reiklus žmonės, tačiau aš manau, kad parlamentui būtent tampa ir tok, toks ir vaidmuo vykdomąją valdžią nuolatos uh, E, prižiūrėti, atkreipti jos dėmesį į aktualius klausimus ir panašiai. Na, manau, kad šis dialogas vyks pasitikėjimo dvasia. Baigėme savo darbą su Europos komisija ir dabar mūsų kitas posėdis vyks kovo 16-17 dienomis. Visiems ačiū. Well, let's turn this off.